Buon pomeriggio a tutti. Possiamo iniziare. Labą dieną visiems. Pradėkime darbą. Kolegos, sveiki susirinkę. Turime dviejų dienų posėdį, kuris yra mums labai svarbus. Ir turime šiek tiek pakeisti darbo tvarkę. Rytoj po pietų Aš siūlau 11 ir 12 klausimus sukeisti vietomis. Kitaip sakant, pirmą aptarsime e, iš ES į Braziliją e, importuojamą žemės ūkio produktų padėtį, o po to Martino Hauslingo ekologiškų produktų klausimą. Jeigu neprieštaraujate, padarykime tokį nedidelį pakeitimą rytoj po pietų. Dėl techninių priežasčių šiandien po pietų vertimas yra į visas kalbas, išskyrus lietuvių, sako pirmininkas. Atsiprašau. Balandžio 23-24 ir gegužės 8 posėdžių protokolų tvirtinimas. Uh patvirtinti protokolai. Šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu. Ir dabar ketvirtasis klausimas ben, - bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimas. Vienas BRO reglamentas, ponas Mišelis Dantan yra pranešėjas, visi šešėliniai pranešėjai yra. Ir jeigu jie sutinka, po Mišelio žodis teiksiu jiems. Kolegos, pradedame labai svarbu teisėkuros darbo etapą dėl bro reglamento. Mums pranešėjai teikia pranešimų projektus dėl keturių reformos paketų, paketo dalių bendros rinkos organizacijos, kaimo plėtros, horizontalių taisyklių ir tiesioginių išmokų. Taigi šiandien pradedame kalbėti apie bendrą žemės ūkio produktų rinkų organizavimą. Pranešėjas yra Mišelis Dantan. Pakeitimų pateikimo terminas yra Liepos 10 dienos vidurdienis. Turint galvoje, kad pranešimai, dokumentai yra labai dideli ir reikia daug popieriaus atspausinti įvairias kalbinės versijas, noriu paprašyti jūsų pasilaikyti šių dokumentų savo kopijas ateičiai, nes kiekvieną kartą mes jų nedauginsime. Ačiū direktoriui Pešeko, kad jis atvyko pas mus. Na ir dabar Mišelis Dantan pristatys savo pranešimą. Merci, <clears throat> Merci monsieur le président. Dėkuoju, panė pirmkė, gerbėjai kolegos. Šis tekstas yra labai sudėtingas, techniškai labai sudėtingas, teisinė prasme taip pat labai sudėtingas. Ir man atrodo, kad tai yra vienas svarbiausių bendros žemės ūkio politikos tekstas. Prieš pradėdamas kalbėti apie šį tekstą, aš norėčiau padėkoti visiems tiems e, dirbiniai kolegos, kurie jau prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Mes e, rengdami šį reglamentą norime parengti bendrą sistemą, kuri, pagal kurią veiktų mūsų žemės ūkis, žemės ūkio uh, sektorius. Tik tai taip mes galėsime išplėtoti savo uh, žemės ūkio viziją. Štai todėl, nekeisdami iš esmės komisijos pasiūlymo, mes norėtume išsakyti labai aiškę politinę žinę ir taip pat pasiūlyti kelias mintis, kurios suteiktų jau mums peno pamastymams ir kurias mes, kurias mes galėtume išplėtoti toliau. Pir, pirmiausia, savo dokumente aš kalbu apie ūkininkų apsaugą ir apie jų stabilumą. Atsižvelgdami tai, kad maisto produktų kainos nuotos auga ir tai, kad dirbti darosi vis sunkiau, labai svarbu, kad privatus ūkininkai žinotų, kokios taisyklės galioja, kad šios taisyklės būtų pritaikytos prie rinkos ir kad būtų aišku, kaip jas reikėtų taikyti. Aš siūlau automatiškai taikyti pagalbą privačiam sandėliavimui. Nu, ir siūlau, kad būtų nustatyta fiksuota kaina. Tai būtų labai naudinga ir ši, uh, ši pagalba nebūtų labai didelė ir aš manau, kad, kad uh, nereikia palikti šio klausimo spręsti komisijai, kaip mes padarėme anksčiau, 2020 metais pavyzdžiui. Toliau, lankstumas, aš manau, yra būtinas ir todėl aš siūlau peržiūrint referencinės kainas, atsižvelgti į gamybos kainų augimą ir į tai, kokia yra padėtis rinkoje. Taip pat aš manau, kad Labai svarbu yra nepamiršti, kad būtina palaikyti tokias kainas, kad ūkininkai galėtų užsidirbti savo pragyvenimui. Be to, aš manau, kad reikia, kad reikia išsaugoti referencinės kainas ir ji turėtų būti išlaikyti 90, kad kaina turėtų būti nustatoma pagal 90 procentų referentinės kainos. Me, mėsa tai yra vienintelis sektorius, kurių referencinės kainos nėra tiesiogiai susijusios su rinkos kainomis. Be to, aš norėčiau nustatyti aliejus kainą, kuris. Uh, kuris sudarytų 1750 eurų. Alyvos, alyvogės mėsa, jautina ypatingai e, ir kitos prekės, kurios aš lūtų išskirti atskirą sąrašą. Dar vieną kartą atsižvaldami į tai, kad auga kainos ir kad jos nuotos keičiasi Ir kad kiekvieną, kad kiekvieną kartą situacija rinkoje keičiasi, o mes norime užtikrinti saugumą ūkininkams, todėl man patrodo, kad labai svarbu būtų leisti kur, ūkio subjektams ir ypatingai gamintojams naudotis šiuo reglamentu taip, kad galima būtų išplėtoti papildomas jiems reikalingas priemonės. Ir aš manau, kad, kad a, Viena vertus, ūkininkai turėtų, kaip ir numato komisija, kad ūkininkai turėtų būti skatinami vienytis į gamintojų organizacijas, kadangi aš manau, kad šios organizacijos yra labai svarbios rinkoje, ypatingai, kai rinkoje reikia imtis bendrų veiksmų. Bet to man pasirodė, kad labai svarbu būtų apibriežti tai konkrečiau tai, apie ką kalbama 106C dalyje ir užtikrinti, kad tai atitiktų kokybės ir kiekybės reikalavimus. Aš manau, kad e, tai būtų svarbu ir tai padėtų mums taip pat valdyti kiekius. Ir tai būtų pakankamai atsargus požiūris taip pat. Toliau, Ir aš manau, jūs prisimint, kad metų pradžioje mes patvirtinome pieno paketą ir mes taip pat įvedėme naują krizę pritaikytą mechanizmą kuris bus taikomas pieno gamintojams įvairiuose regionuose ir kuris vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir atsižvelgdami į e, šio sektoriaus krizę, aš siūlau priemonę, kuri priverstų kinkus prisimti daugiau individualios ir kolektyvinės atsakomybės. Uh, Referencinės kainos e, yra būtinos tam, kad nebūtų labai smarkiai, kad nesmarkiai nesviruotų e, ūkininkų, ūkininkų e, pelnas. Ir aš manau, kad mums, kad referencinės laikotarpis nustatant šias kad, šias kainas turėtų būti mažiausiai trijų mėnesių. Be to reikėtų nepamiršti, kad e, ta gamybos apimti mažintų taip pat ir pienas, kuris yra teikiamas e, labdarai. Ir uh, ši priemonė nebūtų taikoma vis, e, visais atvejais. Aš manau, kad šios priemonės padėtų mums užtikrinti ūkininkų saugumą ir kartu ją reikia papildyti dar e, keliomis priemonėmis, kurios sustiprintų e, ūkininkų pirkimo ir gamybos galę. Ir todėl mums reikia turėti labai aiškę kainų nustatymo politiką Ir aš manau, kad e, privatus sektorius neturėtų e, turėti absoliučios visiškos e, laisvės. Mes matome, kad iš esmės ūkininkų uždirba labai mažai. Ypač palyginsime su to, kiek išaugo kitų sektorių darbuotojų pajamos. Ir aš manau, kad todėl e, reformuodami bendrąją žemės ūkio politiką mes turėtume pagalvoti ir apie tai. Negalime leisti, kad, e, kad ūkininkai sudarinėtų kartelius. To mes nesiekime, bet manome, kad siūlomos priemonės padėjams ūkininkams e, išsivaduoti iš sudėtingos ekonominės situacijos, kurioje jie atsidūrė šiandien mažų kainų politika iš esmės prieštarauja mūsų socialiniams, ekologiniams ir ekonominiams tikslams. Mums reikia tvarios politikos ir todėl aš siūlau išbraukti tas nuostatas, kurios, kurios nuostatų dėl nominuojančių dėl dominuojančios padėties, kadangi žinome, kad ūkininkai gali tokią padėtimį piknaudžiauti ir konkurencija reglamentuojantis teisės aktai jau reglamentuoja piknaudžiavimo atvejus. Bet aš nekalbu apie gamintų organizacijos galimą dominuojančią padėtį, kuri gali būti jų ypatingo darbo ir ypatingų pastangų rezultatas. Aš manau, kad mums reikia turėti šiek tiek manevro laisvės, kart, tam, kad galima būtų e, naujo, naudotis naujovėmis ir be, aišku, be abejo mums reikia rizikos valdymo priemonių panašių to, į tas, kurias turime antrame ramstėje. Važiuosime taip, kaip buvo rengiamas pieno paketas. Pamatysime, kad uh, gamintojų organizacijos savo e, dalyvių e, narių vardu gali dėrėtis dėl kainų su e, tiekėjais, su ir su kitais rinkos subjektais. Mes norime, kad ūkininkai galėtų susiburti į organizacijas ir asociacijas tam, kad jie galėtų apginti savo interesus, atsižvelgdami į savo sektorius ir savo teritorijos ypatumus. rinkos kaina yra pirmoji priemonė, kuri gali apsaugoti e, gamintojus. Ir todėl aš manau, kad, kad galima kad reikėtų leisti ūkininkams bendromis pastangomis dėrėtis dėl bendros kainos. Ir aš siūlau išplėsti nuostatas pritaikytas pieno e, pakete uh, į, e, į kitus sektorius. Aš manau, kad tai bus labai svarbu. Toliau, aš manau, kad e, mums taip pat reikėtų pakeisti įvarių ūkio subjektų e, bendradarbiavimą prie ir jį pakeisti didesnę konkurenciją, kuri būtų visiems naudinga, įskaitant ir vartotojus. Be to, kai mes kalbėjome apie pieno produktą, pieno produktų paketą ir apie tai, kaip pieno sektorėje veikia įvairūs subjektai, Mes kalbėjom apie tai, kad gamintojai turėtų turėti taip pat pakankamai žinių apie tai, kad žinotų, kaip keičiasi kainos rinkoje. Kolektyviniais veiksmais e, taip pat gamintojai galėtų spręsti sanitarnės ir fitosanitarnės ir ekonominės bei su maistu aprūpinimu maistu susijusią riziką. Gamintojų e, organizacijos galėtų nustatyti, tą, galėtų dėrėtis dėl kainos ir aš šių komisijos pateiktų nuostatų nekeičiu. Ir manau, kad valstybės narės galėtų priimti galutinį sprendimą dėl to, kadangi tai yra sprendimas, kuris priklauso pirmiausiai valstybėms narėms. Toliau, aš manau, kad Tai yra pasakytina apie 106-108 straipsnius, bet to man pasirodė, kad kad finansiniai įnašai susiję su konkrečiais produktais gali paskatinti ūkininkų užsimti tam kai kurių produktų reklama. Aš manau, kad būtų svarbu tokiame kontekste siekti kuo didesnio rinkos skaidrumo. Ūkio subjektai turėtų gauti kuo daugiau informacijos apie tai, kas vyksta visoje produktų gamybos e, e, grandinėje. Ir todėl aš siūlau traukti 106 šimta, rašyti prie 106 straipsnių dar papildomą dalį ir siūlau atsižvelgti, atsižvelgti taip pat į uh, tarptautinių organizacijų ir Eurostatos rinktus duomenis. Be abejo, tam, kad galima būtų visas šias nuostatas tinkamai pritaikyti uh, praktikoje, būtina, kad uh, ta profesinės. Uh, ir gamintojų organizacijos galėtų realiai pasinaudoti šiomis nuostatomis. Todėl mes turime iš esmės pagalvoti apie konkurencijos įstatymas, apie tai, kaip galima būtų šį įstatymą, pritaikyti, šios teisės aktus pritaikyti prie žemės ūkio. 42 sutarties straipsnėje, pavyzdžiui, kalbam apie taip, kad konkurencijos teisės aktai gali būti taikomi uh, žemės ūkio sektorijoje. konkurencijų žemės ūkio e, teisės aktų nuostatos praktiškai negalėjo būti gyvenintos iki 1910 metų. Mane šiek tiek stebina tai, kad komisija, kuri siūlo dabar e, naujo konkurencijos, e, naujas konkurencijos nuostatas taikomas žemės ūkiui, mm, ne, nepagalvoju, būtų naudinga prisiminti apie mano paminėtą teisinį pagrindą. Ir aš, aš tai padariau, todėl aš miniu 143 straipsnį. Tam, kad e, labai griežtos konkurencijos taisyklės galėtų veikti, tam, kad jos galėtų pateisinti viešojo sektoriaus e, e, įsikišimą į kainų nustatymą, būtina atsižvelgti tai, kas vyksta šiuo metu ir taip pat leisti keistis esamoms paradigmoms. Žinome, kad žemės ūkis ir e, apsirūpinimo maistų grandinės ypatumai yra gan sudėtingi ir e, į tai būtinas išvalti, kai yra nustatoma, kokios konkurencijos taisyklės bus taikomos šiam sektoriui. Valstybės narės kartais imasi skirtingų veiksmų. Man pasirodė, kad būtų labai svarbu dabar pradėti diskusiją šiuo klausimu ir pagalvoti apie tai, kiek tai paveiks e, e, vidaus rinką, kadangi e, šių priemonių poveikis bus labai gausus ir gilus. Šių diskusijų metu reikėtų išsamei pagalvoti apie konkurencijos teisę, pagalvoti apie tai, apie kokias rinkas mes kalbame apie tai, kaip veiks gamintojų ir tarpprofesinės organizacijos. Ir taip pat reikėtų aiškiau pabrėžti dominuojančią padėtį e, ir veiklos koncentravimą. Ir, ir aš manau, kad būtent remintis visais šiais pamastymais galima bus e, konkrečiai apibrėžti, kas yra dominuojanti pozicija. Aš tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie šių diskusijų ir kad gali, pateisite man minčių, kad man būtų patobulinti šį tekstą. Bet to man pasirodė labai svarbu paaiškinti komisijos pasiūlytą te, tekstą toje srityje, kur kalbama apie išimtis, kurios bus taikomos taikant konkurencijos teisę. Ten, kur kalbama apie gamintojų organizacijas, pabrėžiami yra du principai. Pirmiausia, tai yra tai, kad kad gamintojų e, susitarimai ir, ir praktiški e, sprendimai ne visuomet yra aiškiai e, apibriešti. Gamintų organizacijų bendrėje veiksmai turėtų prisidėti prie to, kad būtų įgyvendinama gyvendinami sutarties 39 straipsnėje apibriežti tikslai. Ir mes suprantame, kad padaryti tai nebus lengva. Ir todėl aš siūlau Todėl aš siūlau suderinti e, šį tekstą su 144 straipsniu. Taip pat e, geriau apibriežti gamybą, tiekimą rinkai, sandėliavimą, perdirbimą. Tam, kad galima būtų padidinti skaidrumą, mums reikėtų sudaryti sąrašą tų produktų, kuriems nebūtų taikomas 101 e, e, sutarties straipsnis. Man taip pat pasirodo, kad bus svarbu ir atsižvelgti į tai, kas daroma yra kitose, ta, kitose sektoriuose ir ypatingai į bendro reglamento ta, ta, numeris 1.2003 taisyklės. Tai yra tos straipsnis, kuriame apibrėžima yra, kas tikrins, ar galima taikyti išimti ar ne. Be to, man pasirodė, kad e, būtų svarbu, jei ūkio subjektai ribotą laiką ir prižiūrint valstybėms narėms ir komisijai išnagrinėti e, kainas ir, e, ir produktų patikimą rinkai tam, kad neiškiltų per nedidelę riziką sektoriui. Cukraus, pieno ir vyno sektoriai Šiuose sektoriuose aš laikiausi Alberdev parinkto pranešimo suteikto mandato. Ten buvo raginama parengti rinkos stabilizavimo priemonės, kurios e, tiktų laikotarpiu po 2015 metų. Dabar e, dėl cukraus ir vyno, aš visiškai pritariu uh, parlamento pozicijai, pagal kurią, kurią uh, manome yra išlaikyti kvotų režimą iki 2020 metų. Aš manau, kad šios priemonės reikalingos. Tačiau cukraus sektorija, uh, mano galva, reikėtų priemonės, kuri turi būti apibriešta bendrame reglamente. Ir kol, kol kas uh, Kol kas komisija siūlo tai taikyti kaip laikiną priemonę. Tai yra tie atvejai, e, kai kai automatiškai būtų perkvalifikuojamas cukrus pagamintas e, virš kvotos kaip, e, kaip kitos kategorijos cukrus. Aš išnagrinėjau situaciją šiame sektoriuje ir pastebėjau, kad labai daug yra prieštaravimų. Labai sunku būtų suderinti įvairias e, nuomonės. Ir todėl būtų labai svarbu, kad mes e, kartu sutelktume jėgas ir per kitą ir e, artimiausių laikų surastume sprendimą, kuris būtų iš esmės daugam priklausomas. Toliau, vai, vaisiams ir, ir daržovėm, vaisiams ir daržovėms taikoma pagalba. Aš manau, kad komisijos tekstas yra geras ir manau, kad reikia taip pat aiškiai apibriežti pagrindinius teisės aktus, pagrindinės bendras prie, priemonės, kurios yra susijusios su apibrieštimi ir pagalbos režimo palaikomų priemonių tipologija. Ir aš Taip pat manau, kad pono Dogastro pranešimą galima būtų inkorporuoti ir, į mano do, dokumentą. Atsižvelgdamas į veiklos programas įgyvendimas vaisių ir, ir daržovių e, sektoriuje, e, aš atsižvelgiu į surinktą patirtį ir, e, ir todėl teigiu, kad mums būtina rengtis galimoms krizėms kadangi ta situacija vaisių ir, ir daržovių sektoriuje yra dažnai labai nestabili. Man atrodo, kad labai svarbu, kad veiklos programos išžvelgtų į, į dabartinės situacijas, konkrečiai išžvelgtų į tai, kad, kad finansinės aplinkybės dažnai keičiasi ir todėl mums uh, reikia paremti gamintojų organizacijas. Ir taip pat numatyti uh, didesnę dalį, reikėtų paraplėsti veikiančius uh, uh veiklos programos skiriamas lėšas. Toliau e, patikimo rinkai e, normos, tai šis e, klausimas yra labai sudėtingas ir, ir aš manau, kad šis tekstas tikrai turėtų atspindėti mūsų nuomonę. Mes žinome, kad mūsų nuomonės yra skirtingos ir labai dažnai dėl kai kurių orientavimo priemonių mūsų nuomonės labai smarkiai išsiskiria. Aš dalyvavau rengiant pieno paketą ir iš savo patirties žinau, kad derinti nuomonės yra labai sunku. Aš manau, kad mes turėtume iš esmės laikytis bendrų politinių linijų visos, visais klausimais. Tai taip mes galėsime pasiekti realaus kompromiso su taryba. Ir būtent tokia, vadovavimasis tokia dvasia, aš lauksiu jų ir jūsų pakeitimų ir vertinsiu jūs. Uh, būtent tokia dvasia ir aš tikiuosi, kad mes visi galėsime bendrai parengti dokumentą, kuris padės šį dokumentą padėti e, veiksmingesnį. Ir dabar viešai norėčiau padėkoti visiems, kas padėjo man dirbti, e, agrikomiteto sekretorijatui, parlamento tarnyboms, e, komisijos darbuotojams ir savo padėjėjui, ponui Gėjam. Ir taip pat atsiprašau vertėjų, jeigu aš kalbėjau per greitai. Ačiū, Mišelė. Na, nuveiktas puikus darbas, turėtume būti dėkingi už visą šį darbą, ypač dėl viso teisinio sudėtingumo ir e, tavo požiūrio į bendro rinkos organizavimą. Taigi dabar pradėsime diskusiją, beveik visi pasiprašė žodžio. Na ir pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų, kaip sakiau anksčiau. Taigi pirmiausia, poniai Peres žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai, kad visi galėtų mm, pakalbėti. Pirmiausia, žinoma, norėčiau padėkoti ponui Dantanui už atliktą darbą. pastaruosius diskusijų mėnesius dauguma komiteto narių sutarė dėl pagrindų, kurie yra pateikti pranešėjo tekste. Mes pripažįstame, kad visa BŽUP reforma yra svarbi ir kaimo plėtros ir kitos, kiti aspektai Tačiau pripažįstame, bet, bet tikros priemonės, kuri galėtų gamintojams gauti e, sąžininkas kainas, nebūtų lengva susidoroti su iššūkiais kylančiais bendrai žemės ūkio politikai. Taigi tekstas yra iš tiesų ambicingas, tačiau tuo pat metu jis atitinka tai, ką esame aptarę dėl konkurencijos taisyklių pritaikymo žemės ūkiui. Kitas dalykas, kuris kyla iš teksto ir aš jau pateikiau pakeitimą, tai yra dėl pieno paketo. Tai yra tai, kad nacionalinės konkurencijos organizacijos turėtų sugebėti koordinuoti savo veiklą, kad pasiektų tų pačių e, rezultatų visose valstybės narėse. Šiuo metu jos to nedaro. Ir mes sakome, kad šiuo metu skirtingai taikomos tos pačios konkurencijos taisyklės įvairiose valstybės narėse, todėl toks koordinavimas būtų labai svarbus. Na, aišku, visi kiti klausimai dėl gamintojų organizacijų. E, e, vis e, sektorinių organizacijų, kurios atspindėtos pranešėjo tekste, galbūt yra tam tikrų detalių, kurias galima pagerinti ar pakeisti. Taigi aš turiu tik tai keletą specifinių problemą, apie kurias norėčiau pakalbėti ir užduoti keletą klausimų pranešėjai. Manau, kad referencinės kainos e, ryžiams turi būti pakeistos, nes e, jos yra tos pačios daug metų. Turi būti bendra procedūra, kad jeigu būtina, referencinės kainos būtų pakeistos. Ponas, pono Dantano pranešime suderinamos e, rinkodaros kompanijos vaisius ar drovimus pagal kalendorinius metų laikus, kaip ir sakoma reglamente. Tačiau, pane Dantana, jūs išbraukėte 89 pakeitimą, pagal kurį buvo galimybė e, dėl to, kad e, vaisių ir daržovių sektoriai yra specifiniai kai kuriais atvejais. E, ir tuos rinkodaros kampanijų graf, terminus reikėtų pakeisti skirtingai, kad jie, ne, jie nebūtinai turi status kalendorinių metų laikų e, datomis. Toliau, dėl įvairių aliejaus kaino, e, tai jas taip pat reikia atnaujinti ir pakeisti. Dėl 100 ir 101 pakeitimo, ar galite patvirtinti, kad automatiškai bus paleidžiamas uh, intervencijos mechanizmas, kaip yra dabar su sviestu. Na, toliau e, triušiena. Triušienos sektorius taip pat turėtų būti įtrauktas į tą sąrašą, kuris pateiktas. Galbūt sudėtinga būtų parengti sąrašą įtraukiant visus produktus, kai kurie, aišku, prasprūs. Tačiau kažkokiu būdu mums reikia mechanizmo, kuris būtų teisinis pagrindas, kuomet e, vienam ar kitam sektoriui reikia panaudoti intervencijos mechanizmą. Kaip jau sakiau, nesuprantu, kodėl pagrindinis reglamentas, pagrindinėme reglamente išbrausti pagrindiniai reikalavimai ir standartai e, gamintų organizacijoms perdirbtiems produktams. Jeigu nenorime kalbėti apie atskiras e, sektorius e, biuro reglamente, nes tai turi būti bendras reglamentas, e, tai kodėl yra išimtis cukrų ir pienui. Aš pateiksiu tada pakeitimą, kad tie reikalavimai būtų vėl įtraukti į pagrindinį reglamentą. Kai dėl to, to kas yra susijęma vyno pramonėje, aš norėčiau vėl gražinti į nematerialųjų santykiai tarp nematerialiojo ir materialiojo turto. Tai yra 48 straipsnis, tai būtų svarbu nematerialus turtas yra susijęs su tokiais dalykas kaip rinkodara, pavyzdžiui, mokant už rinkos tyrimus. Na ir didžiausias santykis turi būti taikomas gamintojams organizacijoms pagal 106 straipsnį. Noriu pasveikinti poną Dantaną dėl pieno paketo standartų minties aš pritariu, kad cukraus kvotos būtų išlaikytos iki 20 metų ir vyno sektorioje sodinimo teisės. Žinau, kad e, gali būti skirtingų nuomonių komitete, tačiau aš maniau, kad galime laikytis pozicijos, kurią esame patvirtinę ankstesniuose pranešimuose e, ir kas atsispindi ponio Dantano tekste. Kadangi yra ir komisijos atstovų, noriu užduoti konkretų klausimą komisijai. Dėl rinkodaros standartų atrodo, kad komisija apsiriboja bro pakeitimu ir ten įtarpia tik tai du, dvi pastraipas dėl rinkodaros 113a straipsnį ir dar vieną. Nesuprantu Nežinau, ar tai yra verta paaiškinimo, ar tai yra tiesiog klaida. Bet kadangi komisijos atstovai yra čia posėdėje, norėčiau, kad e, jie atsakytų į šį klausimą. Taigi, dar kartą noriu padėkoti ponui Dantanui ir kitiems žmonėms, kurie padėjo rengiant šį didžiulį techninį darbą. Ačiū ir ačiū. viso komiteto vardu noriu pasveikinti poną Irką Andrėją, kuris pakeičia Stefaną Lafalą, kuris oficialiai Prancūzijoje tapo e, žemės ūkio ministru. Brita Raimės, ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad taip išsamei viską pristatė, nors galbūt ir per greitai buvo skaitomas tekstas, ypač kai nesigilinęs visas detalės, vertėms turėjo būti sunku. Na, aš savo ruoštą turiu keletą klausimų. Čia yra kalbama apie intervencijos priemonių aktyvavimo nuostatas. Aš jas skambinčiau pavojaus varpais dėl to, kad man tai primena situaciją, um, su kuria jau buvom susidūrę anksčiau. E, tai yra pieno, pieno jūros ir sviesto kalnai iš tikrųjų. Ir gali būti taip, kad automatizmu tuo bus naudojamasi siekiant e, pakeisti situaciją rinkoje. Ta, turėtų, ta reikėtų turėti galvoje. Ir tada pasiektumėm visiškai, visišką priešingybę tam, ko norime. Tai būtų ne krizės priemo, intervencijos priemonė, bet veikiau tiesiog surblys e, pumpuojantis pinigus iš e, žemės ūkio e, sektoriaus fondų. Kiek apskritai lėšų esame paskyrę, juk kasmet vis mažiau lėšų numatyta. Norime pirma, finansuoti priemonės pagal pirmą ramstį, pagal antrą ramstį. Ir jeigu visą tai įtraukiama į tekstą, iš kur paimti tam pinigų? Arba jeigu bus sumažinamas lėšų kiekis, kaip tada pasiekti reikiamą efektą. Man atrodo, kad mes paskirsime per nelik daug pinigų vadovaudamėsi tokią logiką, nes jeigu automatiškai bus numatyta tam tikra priemonė, vadinasi, automatiškai turi būti ir atitinkamas lėšų kiekis paskirtas. Taip pat, ar nereiktų pagalvoti apie tai, kad turime atsargus būti su gamintojų organizacijų stiprinimo principu. Aišku, reikia jas stiprinti, bet neturėtumėm tuo sukelti naujų disbalansų rinkoje tarp um, gamintojų ir e, prekybininkų. Um, e, egzistuoja dabar tas disbalansas ir gali būti taip, kad galbūt e, vėliau būtent gamintojai per stipriai susikoncentruos, o ne perdirbėjai kaip yra dabar. Uh, Dar ką reikėtų turėti galvoje, yra skirtumų valstybėse narėse, pavyzdžiui, galvojant apie kooperatyvų teisę ir kooperatyvų steigimą, tarkime, Vokietijoje, ir čia turime tiesiog visai skirtingas sistemas ir savokas, su kuriamis dirbame. Toliau, kai galvojame apie krizių sprendimo priemonės ir, ir numatome lėšas, pavyzdžiui, tam, kad pieno produktai būtų dalyjami skurdžiau gyvenantiems asmenims, asmenims ir taip toliau ir panašiai. Ir vėl turime numatyti tam finansus, nes čia nuolat yra kalbama apie tai, kad bus skiriami kur nors pinigai, bet iš kur jie bus paimti ir, man atrodo, taip sukelsime pavojų žemės ūkio srities biudžetui. Ir taip pat bus sunku dėrėti su taryba dėl biudžeto formavimo. Be to, jau dabar yra teigiama, kad e, m, e, kai kur kalbam apie tai, kad nuo 2020 metų galbūt bus galima e, cukraus, e, cukraus rinkoje galiojančias priemonės pakeisti ir vėl gal įvesti kvotas. Iš tikrųjų reiktų pasakyti, kad e, sutinkame su komisija, kad praeitįje politika nebuvo tinkamai vykdoma ir dabar ji nebuvo tinkamai vykdoma. Ir nesvarbu, kiek reformu, bereformuotumėt cukraus sektorių, cukraus rinką, iš tikrųjų problemų ir toliau išlieka. Todėl norėčiau pasakyti, kad referencinės kainas reiktų numatyti kaip orientacinės kitos tašką, bet tas referencinės kainas reikėtų nuolat peržiūrėti. Ir tam reikalingi kriterijai, aiškus kriterijai, kaip kas sudaro referencinę kainą ir dėl to, aišku, turėtų tartis taryba ir parlamentas tarpusavyje. Bet tikslus kainos nustatymas jau yra techninė, matematinė formulė. Ir tą galėtų padaryti ir komisija be abejo. Taip pat aiškiai reikėtų apibriežti tai, kas yra rinkos krizė. Nuolat kalbame apie tai, kad automatizmas turėtų pradėti veikti būtent krizės atveju, bet niekas nežinome, kaip krizę apibriežti. Ir tai yra mūsų užduotis, nes turime numatyti aiškius kriterijus um, apsprendžiančius e, krizės konstatavimą. Aišku, reakcija į krizę jau yra administracijos, komisijos, tarkime, mano akimis žiūrint reikalas. Ir čia teisės akte taip pat reikėtų būti budriems ir žiūrėti, kur kalbam apie bazinį teisės aktą ir kur perdodame įgaliojimus komisijai. Nes jeigu neperdosime tų įgaliojimų, tuomet tiesiog tapsime neveiksmingi ateityje, jau bus per daug tų įgaliojimų mums patiems. Tad ačiū kol kas tiek. Dėkoju Brita. Daugiau negu 20 kalbėtojų sąraše užsiregistravo, tad primenu visiems, kad turėtumėte galvoje mums skirtą šiandien diskusijai laiką. 400 pakeitimų yra pasiūlyta pono Dantano pranešimų ir be abejo kiekvienos atskiros detalės ar smulkmenos šiandien neaptarsime. Tiesiog gal kai kurios pagrindinius dalykus atkreipkime dėmesį. Dabar Žozė Buvė. Uh, merci, Monsieur le Président. Uh, Excusez-moi. Dėkuoju, panė pirmininkė. Visuomet, kai traukinys atvyksta laiku, niekas apie tai nekalba, bet kai vėluoja, tuomet visi susijaudina. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Mišeliui Dantanui už jo darbą. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, jis e, iš tikrųjų e, bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais ir kad jis nulatos kiekvieną dieną mums pasako apie tai, kaip, e, kaip yra rengiamas šis dokumentas. Ir aš manau, kad tai leido mums visiems iš tikrųjų įsitraukti į darbą. Ir tai, ką šiandien siūlo kolega, tikrai žengia teisinga uh, linkme ir, ir mes matome teigiamą dinamiką. Na, aš nekalbėsiu apie šio dokumento teigiamas pusės, nors dar kartą aš noriu pasakyti, kad dar tai, ką, ką pranešėjai sako. Uh, sako apie gamintojų organizacijas, apie konkrečius straipsnius. Tai yra, yra visi labai teigiami dalykai. Ir uh, Ir aš manau, kad e, tai, kas šiandien trūkdo mums dėrėtis, uh, ir trukdo e, e, bendrai rinkos organizavimo sistemai funkcionuoti, tai yra nesustrimai dėl konkurencijos. Ir e, būtent konkurencijos klausimai yra svarbiausi šiame, šiame reglamente. Ir aš tikiuosi, kad šis komitetas ir parlamentas parengs mūsų poziciją ir tuomet mes galėsime dėrybose su taryba apginti savo poziciją. Tai yra labai svarbu. Toliau, neramumai, perturbacijos rinkoje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 Aš manau, kad mums reikia tokių naujų priemonių, kurios leistų mums e, greitai suvaldyti e, bet kokias krizės. Tai yra tikrai labai aktualus klausimas ir jį reikia spręsti. Ir aš manau, kad e, dar reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų tam pritaikyti draudimo lėšas ir įvairiausių fondų lėšas. Ir apie tai mes dar kalbėsime ir kartu su ponu Kastos mes taip pat bendrausime. Ir tai yra labai labai svarbus klausimas ir aš manau, kad mums nereikia, mums reikia jį labai aiškiai išspręsti, viską labai aiškiai suformuluoti. Toliau, dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra uh, eksporto subsidijos. Aš manau, kad čia reikia labai taip pat aiškiai išdėtyti savo poziciją. Mes žinome, kad iš patirties uh, Prancūzijoje, kad uh, gamintojai tikrai yra pasimetę ir mes matome, kad dėl pokyčių rinkos susidaro tikrai, tikrai labai netinkama politika. Ir šiandien Prancūzijoje mokama 65 procentų dotacijos paukštienos gamintojams. Ir aš manau, kad reikia, už, padaryti, reikia užbaigti to, baigti tokią praktiką, kadangi mes mokame subsidijas tam, kad būtų auginam, auginamas tam tikros kultūros ir pato tos kultūros yra naudojamos, gali būti naudojamos tik, tik tai ten tikri, tikriems galvijams maitinti ir aš manau, kad tai visiškai yra netinkama. Mums reikia laisvos ir atviros rinkos. Ačiū, Žoze. Ponas Skota. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Mišeliui Dantonui už puikų darbą. Noriu pakalbėti apie tris temas e, sodinimo teisų iš pratesimo iki 2030 metų. Šių teisų prailginimas rezervui. Tai labai svarbu, kad jaunimas E, įsitrauktų iš šį sektorių, nes vidutinis ūkininkų amžius yra per didelis. <clears throat> Dėl gamintojų organizacijų čia yra visi tie dalykai svarbus. Tačiau norėjau pasakyti štai ką. Daugelis e, agro maisto verslo sudaro nepilną darbo dieną. Italija yra užimtumo e, kuponų e, sistema mokant tokiems darbuotojams įvesta e, gana seniai padėti darbui, nu, derliui nuimti, dabar įtaikoma visiems ūkininkams. E, tai tokiu būdu toks šešėlėje dirba dirb žmonės, yra įtraukiami į oficialą, oficialų sektorių ir tai yra svarbu taip pat ūkiams, kurie naudoja sezoninį darbą, pavyzdžiui, vyno ūkiai, vaisių ir daržovių ūkiai. Todėl būtų gera mintis tokią galimybę įtraukti į kolegos pranešimą. Ačiū už nudirbtą darbą. Ačiū. Žan Karlo. Žanai Karlo. Ačiū pirmininkė. Buvo labai malonu klausytis šio pranešimo pristatymo. Pristatymas buvo labai gerai organizuotas, buvo pateikta svarbiausių problemų apžvalga. Buvo malonu girdėti, kad daugelis problemų atspindėta teisingai. Nepaisant to, pranešime numatoma, kad ES importas gali padidėti dar 20 procentų. Šią prasme, aš manau, kad mūsų komitetas turėtų aptarti užsienio prekybos politiką, ES užsienio prekybos politiką ir jos poveikį bendrai žemės ūkio politikai ir jos ateičiai. Nes importo didėjimas bet kokiu atveju padarys įtaką ir situaciją BŽUP. Toliau dėl tiesioginių išmokų ūkininkams. Mes negalime vis dar pasakyti, kad išmokos suvienodintos visoms šalims, nes daugelį valstybių, naujųjų valstybių narių, pavyzdžiui, Latvijoje, kurios ūkininkai, ūkininkus aš atstovauju, gauna tik tai 50 procentų tiesioginių išmokų palyginti su kitomis šalimis apie vaisių ir daržovių augintojus. E, išmokos jiems pirmiausia pervedams į kaimo plėtros ramstį, apie tai taip pat reikia pakalbėti, dėl cukraus kvotų. Jeigu išlaikysime pieno ir cukraus kvotas iki 2020 metų, o vynogynų sodinimo teisės iki 30 metų, tai aš laikyčiau tai priimtina, e, priimtinu pasiūlymu. Tačiau mano politinė frakcija mano, kad e, šios datas reikėtų pakeisti, nors mano e, šaliai tai yra priimtina. Kolegos, šelniai pranešė jau baigė kalbėti, dabar prašau iš tikrųjų nekalbėti ilgiau kaip tris minutės, nes kitaip netarysime prie lavėjo pranešimo. Kalnėte, po to Agnijų. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu pareikšti savo susižavėjimą pranešėjo puikiu darbu E, dirbant su komisijos pateiktų pasiūlymų. Pirmiausia, aš visiškai pritariu pranešėjo pasiūlymui sustiprinti ūkininkų galę rinkoje. Aš taip pat pritariu pasiūlytiems pakeitimams, stiprinant e, gamintojų organizacijų e, vaidmenį, suteikėte jiems galės tvarkant tiekimą, derantis dėl kainų ir konkurencijos teisės taikymą. Žemės ūkis tam tikrų mastų turi sudaryti turi būti išimtis konkurencijos teisės aspektų, užtikrinant, kad užduotis suteiktos e, gamintojų organizacijoms ir asociacijoms ir tarpšakiniams organizacijams būtų vykdomos teisingai ir veiksmingai. Tačiau dėl cukraus negaliu sutikti su pranešėju, kad cukraus kvotų sistema turi būti pratesta iki 20 metų. Latvijoje mes manome, kad 2016 metai yra tinkamas metas panaikinti cukraus kvotas. Tai sustiprintų cukrinių runkelių gaminimo mastą, sumažintų kainą ir taip suderintume cukraus rinką su pasaulio rinkomis ir sumažintume priklausomumą nuo importo. Pastebėtina, kad 24 iš, 30, iš 27 valstybių narių praneša apie problemas tiekiant cukrų pastaruoju metu. Nėra priežasčių, kodėl cukrus turėtų būti vienintelė prekė, kuriai taikomos kvotos po 2015 metų. Tuo juolab, kad cukraus pramonė žymiai gavo žymios naudos per restruktūrizavimo etapą nuo 2006 metų reformos laikų. Tuo ir baigsiu. E, dėl viso kito aš pateiksiu savo pasiūlymus kaip pakeitimus. Ir dar kartą noriu padėkoti ponui Dantanui už e, puikiai atliktą darbą. Ačiū. Ačiū Sandra, ponas Agniu, po to Elizabet Jėgal. Turiu pasveikinti Steveną Lapolą, kad jis tapo naujojo Prancūzijos žemės e, ūkio ministru, nepaisant to, kad jis buvo tikras socialistas, su juo puikiai sugyvenau. Sutiksite, kad jis buvo, buvo gražiausias vyras šiame komitete, e, moterų nusivylimui ir atrodo, kad prancūzijos rinkėjos padarė tą pačią išvadą. E, Padrasna tai, kad panas Dantanas traukė ir cukrinių cukrašvendrių ir cukraus perdirbėjus atrodo, kad ši pramonė šaka buvo išstumta iš egzistavimo. Ir e, Londone taip pat, tuo metu, kai cukrų, cukraus klasa buvo didžiulė. Kadangi cukrinių runkelių pramonė negali pasinaudoti šią situaciją, Junktinėje karalystėje šalis vėl e, pralaimi prieš ES įmant valdyti mūsų e, pramonę cukranendrių ir cukrinių runkelių pramonė egzistavo viena greta kitos ir tai buvo naudinga visiems. Deja, komisija turi galę, e, ši, galių šioje srityje ir kad išvengtų kaltinimų piknaudžiavimo valdžia, ji turi sąžiningai elgtis su tais, kurios kontroliuoja. 362 pakeitimas būtent apie tai ir kalba. Turiu pasakyti, kad aš nusivylęs e, vyriausybės poziciją e, Aš turiu paprieštarauti ankstesniam pasiūlymui anksti panaikinti kvotas, tai būtų labai naudinga Britanijos cukraus sektoriui. Ačiū. Elizabeth Jėgel ir e poi Rodust. Ačiū dabar Elizabeth Jėgel, paskui ponas Rodust. Ačiū ponė pirmininkė ir norėčiau pirmiausia nuoširdžiai padėkoti pranešėjui e, Mišeliu Denta. Jis pateikė labai išsamų pranešimą, kuriame atsispindi daug detalių, užgrėbiančių netgi toliau negu kad tai, ką numato komisija. Yra galvojama apie tolimesnę perspektyvą ūkininkų. Ir aš manau, kad e, reikia pripažinti tai, kad žemės ūkis yra bendros rinkos dalis, dėl to ir konkurencijos teisės aspektus jai reikia priderinti ir reikia vienodai taikyti visoje Europos Sąjungoje tuos teisės aktus. Tai, man atrodo, e, būtinybė. Toliau dėl to, kas pasakyta apie pieno sektorių. Esu įsitikinusi, kad tai yra geras pagrindas dirbti toliau. Ir čia dar reikia paminėti klausimą, kuris jau buvo kiek anksčiau užduotas, dėl referencinių kainų, kokiu pagrindu jos apskaičiuojamos, koks momentas yra laikomas aktyvavimo momentu ir kaip galima būtų pasiremti tuo pavyzdžiu, kurį jis yra išdėstęs ir kaip būtų galima būtinybės atveju įsikišti į rinką. Toliau dėl gamintojų organizacijų. Jau ankstesnių pranešimų atveju esu minėjusi, kad manau, jog reikia bendrų gamintojų organizacijų tam, kad su prekybininkais būtų galima kalbėtis akis į akį, kaip lygus su lygiu. Ačiū, Elizabet toliau. Pane Rodus, ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Danta, bet taip pat ir ponui Račia, kadangi abu dirbo intensyviai ties šiuo pranešimu ir reikia paminėti nemažai teigiamų dalykų, galėčiau juos už labai daug ką pagirti, tik laiko nėra. Ir dėl to, atleiskit man už tai, kad tų pagirų nepažersiu dabar, o atkreipsiu dėmesį tik tai į neigiamus aspektus. Man atrodo, kad mes čia grįžtame į 90-metį praėjusio šimtmečio. Aš manau, kad tikrai reikia tarpšakinių organizacijų, gamintojų organizacijų, kad būtų galima dėrėtis su prekybininkais sažiningai, teisingomis sąlygomis. Tačiau jeigu štai skaitau, kad privatus sandėliavimas bus taikomas kaip mechanizmas ir tada, kai bus galvojama apie atitinkamas pelno maržas. Nežinau, ką pasakyti. Iš tikrųjų yra ūkininkų, kurie, man atrodo, pasijaus e, nekaip dėl tokių nuostatų taikymo. Manyčiau, kad galima ir toliau, e, kad galima išbraukti kai kurias nuostatas iš pranešimo, ypač tas, kurias kritikuotų viesuo, viešu, viešuomenė. Dėl intervencijų, man atrodo, kad tai turėtų būti tik priemonės taikomos krizės atveju, nedaugiau ir nemažiau, o taikyti jas plačiau, pavyzdžiui, sviesto atveju numatyti tą nuostatą padidinančią tonų kiekį nuo 30 tūkstančių iki 70 tūkstančių. Tai neprotinga mintis. Iš tikrųjų, jau ir anksčiau esame sakę, kad norime ūkininkus labiau orientuoti į rinką ir reiktų tuo keliu ir eiti, o ne bandyti vėl e, sudaryti tam kliūtis ir vėl iškraipyti žemės ūkio rinką ir paversti ją valstybės remiamų sektoriumi. Ačiū. Ulrike Markas dabar. Bien. Moi aussi, je voudrais me joindre à ceux qui ont euh, salué le, le rapport de Michel Dantin dans ce. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie visų, pasveikinusių Mišelį Dantaną, parengus šį pranešimą. Tai yra prioritetinis e, klausimas, tai yra vienas svarbiausių pranešimų, ko gero. Nenoriu kalbėti labai išsamei, tačiau dėl apsaugos sistemos. Žinoma, ją reikia gamintojų atžvilgių plėtoti, ypač kai kalbam apie referencinės kainas, jas reikia apibriežti ir panaudoti privačius, privačios saugyklos, kad būtų atsižvelgta į kainų situaciją rinkoje ir gamintojų pelno maržas. Manau, kad reikia viešų intervencijų ir sviestui, ir nugrėpto pieno milteliams ilgesnam laikotarpiui, Toliau, e, kitas dalykas - privataus sektoriaus valdymas. Atsižvelgiant į tai, kad vis e, viešosios institucijos vis mažiau reguliuoja rinką, galbūt galima dėl to apgailestauti, tačiau taip yra. Pranešėjas mano, kad privatus gamintojai e, vaidina svarbesnį vaidmenį ir E, todėl e, reikia sugebėti reaguoti greičiau ir geriau. Trečia, dėl e, dėl ūkininkų vaidmens maisto grandinėje stiprinimo. Na, jau apie tai galvojame, kai kalbėjome apie pieną ir turbūt tai reikia išplėsti ir kitiems produktams. 42 konkurencijos teisės straipsnis yra, tačiau jis niekad nebuvo taikomas, siekiant suprasninti visą situaciją. Manau, kad tai yra duris, kurias esame pravėrę, parengę pranešimą dėl pieno. Ir konkrečiai dar dėl pieno. Esant įvairiems disbalansams pieno gaminimo sektorė, jeigu yra e, problemų, pieno rinkoje. E, mes skatiname e, gamintojus mažinti savanoriškai e, gamybą, tačiau tiems, kurie viršė kvotas, turbūt reikėtų uždėti kažkokį mokestį. Cukrus. Dėl cukraus matome, kad cukraus rinkoje karts nuo karto kyla spaudimas ir turbūt aš sutikčiau, kad e, tas nekvotinis cukros galėtų būti panaudotas, e, kai reikia, kad būtų galima gražinti balansą. Na, o kai dėl e, sodinimo teisų, tai kai kalbama apie vyno kokybę ir šeimininį to ūkininkavimo prigimti, tai viskas atrodo labai gerai. Ypatingai dabar negaliu čia nieko pakritikuoti, bet e, galbūt paskaitęs atidžiau dar kažką pridėsiu, tačiau dabar noriu pasveikinti pranešėją nudirbus šį darbą. Olejničiak. Ačiū. Pone pirmininkė, aš taip pat dėkoju pranešėjai ir norėčiau pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas yra pagerintas, pranešėjas pateikė gerų idėjų, kurias galima turbūt ir sukonkretinti, pavyzdžiui, dėl referencinių kainų didinimo ir paramos gamintojų organizacijams. Noriu pabrėžti, kad šis dokumentas ir ūkininkų problemų sprendimas rinkos būdu yra vienas svarbiausių dalykų. Pastarosiais dešimtmečiais tai buvo viena didžiausių problemų. Ir e, įvairios krizės e, kildavo priimti sprendimai ne visada buvo teisingi, ne visada pasiteisino, ar tai būtų pieno sektorius ar cukraus sektorius kainų kintamumas reiškia, kad tiesioginės išmokos ir kitos lėšos e, išmokėtos ūkininkams nebuvo vis tiek pakankamos. Taigi puikiai mintis šiame dokumente aps, aptarti šiuos visus faktus. Taip pat norėčiau paminėti cukraus kvotų pratesimą iki 20 metų. Tai man yra visiškai nesuprantama. Iki šiol mes kritikavome pieno, cukraus kvotas ir jos egzistuoja, o tai, kad jos egzistuoja, kelia problemų rinkai. Taigi, jeigu šiandien mes norime išlaikyti kvotas, tai kodėl iki 20-ųjų? Kas pasikeis tada? cukraus kvotos iš vis nereikalingos, jeigu klausite manęs. Ačiū, pane Maginės, pato pane Liuling. Ačiū. Sveikinu pranešėją, tai yra didžiulis darbas. Negalime jo viso išanalizuoti dabar, tačiau keletas trumpų klausimų ir pastabų. Pirmiausia, dėl 391 pakeitimo, dėl paramos gamintojams, kurie sanoriškai mažina gamybą ir bausti, tuo, baužia, baužia, bausti tuos, kurie didina gamybą. Aš suprantu pamatinę idėją, tačiau gyvenimas bus problemiškas, nes sunku e, pieno gamybą taip padidinti, sumažinti, būtent taip, kaip mes norime. Todėl reikia daugiau analizės prieš pritariant šiam e, punktui. Antra pastaba yra susijusi su gamintojų organizacijomis ir e, tarpšakinėmis organizacijomis. Jos stiprios kai kuriuose valstybės narėse, bet nebūtinai kitose. Todėl atsargiai turime taikyti bendrą matą visiems. Nors suprantame, kad reikia stiprinti gamintojus e, maisto tiekimo grandinėje ir šį aspektą reikėtų dar toliau aptarti. Trečias dalykas susijęs su cukraus kvotomis. Kiti kolegos išreiškė nerimą dėl cukraus režimo pratesimo. Aš galiu pasakyti, kad mes jau nebeturime cukraus sektoriaus po paskutinių reformų. Galbūt pranešėjas gali pritarti mūsų komentarui, kad valstybės narės, kurios atsisakė cukraus gamybos, galbūt gali gauti tam tikrą kvotą, jeigu laikysimės kvotos režimas iki 20 metų. Ar jis pagalvojo apie tai? Ketvirta, dėl konkurencijos teisės. Manau, kad reikia tam tikro bendro taikymo konkurencijos taisyklių žemės ūkio sektoriai visoje ES, kad turėtume bendrą rinką ir kad vidaus e, rinka veiktų veiksmingai. Jūsų pakeitimai šią prasme sveikinti, jeigu jie veiks. Manau, kad reikia padiskutuoti ir apie tai. Ir paskutinė pastaba šis žemės ūkio politikos reformos elementas yra tiek svarbus, kaip, kaip ir tiesioginės išmokos. Ir turbūt reikia dėmesio jam skirti tiek pat, kiek ir e, tiesioginių išmokų e, pranešimų, nes tai yra ilgalaikės e, rinkos struktūros ir parama joms, kas yra svarbu. Norime padėti pranešėjui išplėtoti kai kurias idėjas ir galbūt komisija ir pranešėjas pakomentuos kai kurias mano klausimus. Ačiū. Grazie, Marijat. Madame... Dėkuoju, Marit, ponia Lūling ir pato Albert Dofman. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti Mišeliui Dantanui už e, šį didžiulį darbą, kuris be abejo suteikia labai gerą pagrindą tolesnėms diskusijoms. E, Aš norėčiau taip pat pritarti tam, ką pasakė panė Maginės dėl pasiūlymo taikomo pieno sektoriui. Man kyla klausimas, ar šis e, pasiūlymas e, išlaikyti subsidijas, jeigu mažinama yra gamyba, atrodytų, kad yra labai paprastas, tačiau už kul, kas už tai mokės. Ponas Danta Taip pat kalba yra apie e, bites ir jų mirtingumą. Tai iš tikrųjų yra didžiulė problema, kurią reikia spręsti ES lygmenių tam, kad mes galėtume e, realiai pakeisti dabartinę situaciją. Jums yra žinoma, kad bičių lygų e, gydimas turėtų būti taikomas e, ES lygmenių, net jeigu mes ir nesugebėsime tų lygų visiškai panaikinti. Toliau sudinimo teisės, e, jums žinot, kad aš norėčiau, kad jos būtų išsaugotos. Man nepatinka 2013 metai. Aš manau, kad mes tiesiog turėtume reikalauti, kad sudinimo teisės būtų išsaugotos. Ir be abejo, kad būtų taip pat e, leista valstybėms narėjams ir regionams e, šį klausimą spręsti lankščiai. Ir manau, kad e, šią temą dar galėsime aptarti. Tai tiek trys pastabos. Daugiau nieko nenoriu pasakyti šiuo metu. Dėkoju, ponė pirminkė. Dėkoju, po, ponė Liuling, Elbe, Egbert. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tik porą dalykų paminėsiu. Pirmiausiai norėčiau pasisakyti dėl pieno. Praėjusią savaitę plenarinės sesijos metu vyko diskusijos dėl pieno e, kvotos, kvoto sistemos atsisakymo ir laikotarpio po šios sistemos taikymo nutraukimo ir tuomet su, su komisijos nariu kalbėjome apie tai, kaip jis įsivaizduoja ateitį ir gal kai kuriems regionams e, tai bus palanki tvarka, bet e, pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse ūkininkaujantiems ūkininkams e, tikrai geriau nebus ir čia siūlomos priemonės irgi nėra alternatyva jiems, nes nieko gero neduos. Todėl iš tikrųjų sutikčiau su kolega Mišeliu Dantenu dėl to, kad reikėtų pagalvoti apie tai, o kasgi bus po 2015 metų iš tiesų. Kitas pastebėjimas dėl kokybės aspektų. Žinome, kad, tam, kad tas paketas šiuo metu yra aptariamas trišalėse dėrybose ir komisija nuolat užsimena apie tai, kad reikėtų tinkamo valdymo iš gamintojų pusės, norime apie tai kalbėti tekste ir pono Danteno pranešime yra vėl užsimenama apie tą temą, apie tą klausimą ir tikimės dirbti to link, dėl ko kol kas dar neradome sutarimo su taryba darybų metu. Tikimės, kad tai bus įtraukta į reglamentą. Tiek iš mano pusės ačiū. Ačiū Herbertai. Toliau Martinas, paskui Luis Keporasantos. Ich finde, der Ačiū. Manyčiau, panas Dantenas savo pranešimu tikrai kai kurios labai svarbius dalykus numatė dėl to, kad turime stiprinti gamintojų organizacijas, užtikrinti konkurenciją rinkoje taip pat ir vis dėlto dar kyla kai kurių klausimų papildomų, pavyzdžiui, krizės mechanizmas dabar. Čia pamenu diskusijas su komisija praėjusią savaitę plenarinės sesijos metu. Jis sakė, kad krizės pieno rinkoje nėra, kadangi kainos e, nepasiekia intervencijos lygmens. Taigi dar nėra būtinybės imtis priemonių. Bet aš manyčiau, kad reikėtų imtis prevencinių priemonių ar galvoti apie prevencinį atvejį ir kol kas apie tokį nėra kalbama. Jeigu norima stiprinti gamintojus, tai yra gerai ir jeigu norima reguliuoti rinkas per gamintojų organizacijas, tik kelias to link yra ilgas ir sunkus, daug ką reikia dar apibriežti, bet neižvelgčiau čia pavojaus, kad gamintojų organizacijos taptų per stiprios, per nelik susikoncentravusios. Tiesiog reikėtų um, galbūt atidžiau pasižiūrėti į kooperatyvų terminą. Kooperatyvų teisė Vokietijoje yra kiek kitokia negu kiek kitokia negu kitose valstybėse narėse ir galbūt Vokietijoje terminas kooperatyvo yra apibrėžiamas visai kitaip negu Prancūzijoje ar kur kitur. Tad reikia čia būti atsargiems, o šiaip sutinku su tuo, jog cukraus ir vininkysės sektorio galiojančios taisyklės galėtų būti pratesiamos. Taip pat dar pasigendu pieno sektorija papildomų nuostatų po 2015 metų taikymo, nes vien tik tai nutraukti kvotų sistemos taikymą to nepakanka ir ponas pranešėjas taip pat sakė, kad numatytų priemonių nepakanka, vadinasi, reikia galvoti apie pieno sektorių ir po 15 metų ir negalime laukti kol gamintojų organizacijos bus suformuotos. Jau dabar turime numatyti aiškius tikslus O pasiūlymas numatyti kompensacijas gamintojams, kurie gamina mažiau, yra gan protingas, manyčiau, ir galėtume eiti tuo keliu, nes kitaip, e, matyt, jokios sistemos neįdėksime. Toliau eksporto gražinamosios išmokos ir parama eksportui, čia galėčiau pritarti kitiems, man atrodo, reikėtų labai aiškiai, tiesiai šviesiai pasakyti, kad tai nėra šio laikinė žemės ūkio politikos forma taikyti tas eksporto gražinamasis išmokės, išmokas. Turime kartą visiems laikams tą pasakyti ir pasiūsti aišku signalą į išorę apie tai. Daugelio atžvilgių tikrai sutinku su pranešėju Mišeliu Dantanu ir manau, kad konstruktyviai dirbsime kartu ir toliau. Ir tikriausiai išgrėpsim plačiau negu kad tai, ką numato komisija. Aš manau, kad mums labiau rūpi gamintojai ir jų ateitis. Ačiū, toliau ponas George Lyon. Obrigado, prezidentė, eu queria também associar. Ačiū, pana pirmininkė, aš taip pat noriu prisidėti prie visų pasveikinusių pana Dantaną, pa, parengus puikų dokumentą. Ir e, jis yra geras pagrindas kompromisas, jis susilaukia plačios paramos, aišku, turint galvoje įvairias detalės, kurias norės pasiūlyti parlamento nariai ar frakcijos. Aš visiškai pritariu mūsų šešėlės pranešėjos išdėsta pozicijai. Turiu klausimą, apie kurį kalbėjo ir kiti, tai yra pieno sektorius. Tie, kurie buvo praėjusią savaitę Strasbūre, turbūt prisimena, kad su nedidelėmis išimtimis viskas, kas buvo pasakyta, na, ponia Maginės buvo viena išimtis pasisakiusi už sektoriaus liberalizavimą kaip suplanuota, visi kiti praktiškai buvo rimtai sunerime dėl dereguliavimo, visiško dereguliavimo šioje rinkoje ateit, pasiekmių. Todėl aš pritariu pono Antano prisiūlymui, tačiau bus sunku detaliai viską bus numatyti. Aišku, nepaisant tų finansinių aspektų, apie kuriuos kalbėjo Pone Lūling, yra dar kitų dalykų. Jeigu remi gamintojus, kurie laikinai nutraukia gamybą, tuomet tai reiškia, kad tie žmonės savo produktus tiesiog išmeta, nes negalima karvės išjungti. Negali e, sustabdyti karvę, kad ji neduotų pieno. Taigi, man atrodo, tas požiūris yra toks e, truputį netinkamas palyginti su kitais sektoriais. Pieno sektoriui reikia pasiūlymų susijusių su rinkos reguliavimu, kaip, panašiai kaip ir cukraus ar vyno sektoriams. Aš suprantu, kad čia yra tam tikras kompromisas, tam tikra tarpinė pozicija, tačiau aš norėčiau ją palyginti su tą poziciją, kurią išdėstė parlamento dauguma. Tai yra turint neaiškę rinkos situaciją ir kainų e, sviravimus, reikia galvoti giliau apie tai, kaip tą rinką suvaldyti. Ačiū. Luišai. Pone Delanga. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Dantanui už įžangą, už išsamų pranešimą ir norėčiau paklausti apie jo pasvalą dėl ES konkurencijos teisės. Jis sakė, kad Europos konkurencijos teisės pagrindai interpretuojami skirtingai įvairiose valstybėse narėse. Ir jis norėjo sulaukti pasiūlymų, kaip galėtume pagerinti situaciją. Norėčiau pasinaudoti tuo pasiūlymu. Niderlanduose turime problemą dėl susidarimų sektorija, pavyzdžiui, gyvūnų gerovės ar tvarios gamybos aspektais. Tai reiškia, kad ilgiau į darbo metodus, nes jie yra kartu su supermarketais, gamyklomis yra sutarę didinti gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos standartus. Šiuo metu ūkininkai mato, kad e, už investicijas jiems atlyginama per e, didesnę kainą, tačiau jų marža nedidėja. Ir šioje visoje grandinėje nuo ūkininko iki vartotojo negali e, susitarti, kur, kuris įtraukti tam tikrą kainos komponentą ar e, pagaminamų, pagaminamų produktų kiekį. Norėčiau su pana Dantanu padiskutuoti, kaip užtikrinti, kad tokie susitarimai visoje gamybos grandinėje, nuo ūkininko iki vartotojo, ne tik užtikrintų, kad produktai yra geresni, bet užtikrintų ir geresnę pelno maržą ūkininkui. Nes nėra prasmės investuoti, jeigu marža nepagerėja, nes visi žinome, kokios tos maržos e, daugelį žemės ūkio sektorių yra. Taigi norėčiau kartu su juo pasidarbuoti šiuo aspektu, turiu keletą minčių. Ponas Antanas norėjo, kad mes čia kištumėmės į šią sritį, taigi aš pasiryžusi tai padarytų. Baigdama pasakysiu, kad šiaip iššūkis aptariant žemės ūkio politiką yra tas, kad ūkininkams būtų mokama geresnė kaina. Ir mes detaliai kalbame apie tai, kaip tai pasiekti, reformuojant žemės ūkio politiką tačiau taip pat svarbu yra ir darbuotis konkurencijos politikos rytyje, galbūt netgi svarbiau, nes jei arba kuomet žemės ūkis bus labiau liberalizuotas, e, jeigu bus vis mažesnis biudžetas žemės ūkio politikai, kas ir vyksta šiuo metu, turėsime atkreipti dėmesį į konkurenciją ir kainas daug daugiau dėmesio. Turiu dar vieną klausimą pono Dentanui dėl cukraus. Jis siūlo toliau tęsti kvotų sistemą iki 20 metų, nors aš nesu e, didelė kvotų rėmėja, čia galiu aš pritarti, nes aš matau, kad dar reikia tuo tarpu pasidarbuoti nemažai. Norėčiau e, paklausti apie 18 metų pranešimą, kurį jis numatė. E, jeigu rengsime pranešimės ar tęsti kvotų sistemą ar ne, tai mes neparengsime sektoriaus kvotų sistemos pabaigai. Norėčiau e, paklausti apie detalės, ar dirbama su scenariumi dėl pieno kvotų, nes e, kvotos baigsis 20 metais, ar galvojame, kaip e, pasirengti tiems pokyčiams, ar vėlgi 18 metais bus pranešimas parengtas, kuris sakys taip arba ne Nes jeigu taip, tai tuomet mes niekam nepasirengsime ir niekas nepasikeis. Ačiū. Grazie, Este, George Lyon ir e poi Alves. George. Uh, thank you, President. Uh, could I, uh, Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Mišelį Dantą, parengo šį labai užsamų ir labai ilgą pranešimą, kuriam be kita ko patikti ir daug pakeitimų. Taigi pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, jis e, stengiasi e, pasipriešinti tam, kad komisija ir taryba kartais nori atimti įgaliojimus iš parlamento, reikalaudamos, kad tam tikri dalykai būtų nustatomi deleguotaisiais aktais. Mes tą darome reguliariai ir žinome, kad Labai svarbu yra per darybą su taryba ir komisija nepamiršti, nepamiršti apie tai, kokie yra mūsų galiojimai. Ir aš sveikinu poną Dantaną puikiai padirbėjus šiuo klausimu. Komentuodamas patį pranešimą, aš galiu pasakyti, kad aš nemėgstu prisiminti tų dienų, kai, kai rizikos buvo labai aktyviai reguliuojamos, bet man atrodo, kad Panas Dantas sugrįžta, nu, liktai nori sugrįžti prie tų laikų. Aš manau, kad mes, tai yra šis komitetas ir Europos parlamentas, turi padaryti viską tam, kad mes sustiprintume gamintojų padėtį rinkoje, tam, kad užtikrintume, kad jie galėtų gauti geriausią įmanomą kainą toje konkrečioje e, rinkoje. Tačiau mes nenorime uh, daryti nieko, kas galėtų iškraipti padėtį rinkoje ir kas nubaustų kitus rinkos subjektus. Ir manau, kad man, mums reikia teisingos pusiausviros. Nes mes žinome, kad yra tokių gamintojų, kurie investavo į savo ūkius ir kurie daugą padarė tam, kad dirbtų sėkmingiau. Ir šiandien gali būti taip, kad jie, tokie ūkininkai, kurie tikėjusi, kad vidaus rinka veiks tvarkingai dabar gali susidurti su sunkumais. Todėl turime užtikrinti, kad visi ūkio subjektai turėtų vienodas sąlygas vidaus rinkoje. Taigi, aš dar įsigilinsiu kai kurios dan, pono Dantano pasiūlymus tam, kad. A, išsiaiškinčiau, ar kai kurie jo pasiūlymai neiškreips padėties rinkoje. Ir beje, norėčiau dabar paklausti Mišelio, ar jis negalėtų paaiškinti, kaip jisai siūlo praplėsti 156 straipsnį taikymo dalį ir kaip galima būtų apsaugoti tuos gamintojus, kurie gamina mažiau, nes jis kalba apie tai, kad e, jiems galima būtų mokėti papildomas, e, papildomas išmokas. Tačiau e, kiti, e, kiti gamintojai, kurie netitinka kvotos arba kurie viršė kvotą, taip pat galėtų gauti paramą. Matau, kad ši sistema yra labai sudėtinga ir gal, gal pranešės galėtų paaiškinti tai, ką jisai norėjo pasakyti. Alveš dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Darbo iš tiesų nuveikta daug ir labai svarbu, už tą norėčiau būtinai pasakyti. Ir gamintojų organizacijų stiprinimas yra labai svarbus aspektas. Tas stiprinimas turėtų vykti taip pat ir per jau esančias organizacijas, jos turėtų būti stiprinamos, to nereiktų pamiršti ir taip pat E, reikia kalbėti apie žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą. Mes juk norime sukurti stabilumo šioje srityje, norime sukurti tinkamą pusiausvyrą žemės ūkio rinkose, numatyti jų konkurencinį pranašumą prieš trečiųjų šalių žemės ūkio e, sritį. Ir čia, mano manimu, reikėtų stengtis ne tik reguliuoti rizikos laipsnį teisės aktais ir, ir kodėl. Imkime, pavyzdžiui, pienininkystės sektorių. Jeigu paklausa ir pasiūla nesutampa, jeigu čia yra didelių skirtumų, galbūt susidaro perteklius, perviršis gamybos ir žemomis labai kainomis reikia parduoti produkciją, susidaro didžiulis spaudimas gamintojų pusiai. Ir turint galvoje šiandieninę situaciją, didžiulius žaliavos kaštus, ir net ne tik žaliavos kaštus, taip pat reikia turėti galvoje ir kitus gamybos veiksnius. Tos itin žemos kainos tikrai kelia grėsmę daugelio ūkininkų išgyvenimo ateityje. Toliau priemonės e, pardavimo srityje. Čia reikia kalbėti ne tiek apie vien tik teisingumą, kiek apie ir kitus dalykus. Portugalijoje yra taip, kad visos kainos sumažėjo 26 procentais susidarius tokiai padėčiai, kai sąnaudos e, sudarė mažesnį lygį negu kad infliacija ir ūkininkai niekaip negalėjo kompensuoti, amortizuoti to skirtumo. Taigi balansą sukurti būtinai reikėjo, nes gamintojų pelno maržas buvo labai e, nedidelės. Ir tai yra iš tikrųjų dar vienas papildomas argumentas, galvojant apie priemonės skirtas ūkininkų geroviai gerinti. Na ir dar vienas man svarbus atrodantis dalykas apie ką reiktų galvoti šalia sudaromų starimų. Žemės ūkis neturėtų tapti vien tik tai um, preke, kuria prekiaujama. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie pusiškumo principo taikymą, nes tik taip apies, pasieksime konkurencingumą, sustiprinsime ES žemės ūkį ir jungtinių tautų kontekste. Ačiū toliau, ponas Falmo. Atsidaicį, ja jsem se chtěl připojit eh, k těm kolegům. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie sako, jog yra prieš cukraus kvotų pratesimą. Mano gimtojo šalyje, Čekijoje, tos kvotos nieko gero nedavė. Ir tas pats pasakytina taip pat ir apie naujausią reformą. Cukraus kaina ne, nepaliauja didėjusi ir mm, tai nėra um, geras ženklas, net ir gamintojams. Dėl to aš pasisakau prieš cukraus kvotų režimo pratesimą, kadangi be kvotų sistemos rinkos veikia geriau. Europos komisija pasiūlė kvotas tęsti ir po 2016 metų, bet norėčiau paklausti, kodėl yra norima pratesti kvotų sistemos taikymą. Jeigu jau šiandien yra aišku ir konstatuojama, kad cukraus rinkoje galiojanti sistema niekiek nepadeda ūkininkams. Yra keturios didelės cukraus gamintojos, kurios tik tai iš to pasipelno, tad kam pratesinėti tokios sistemos taikymą. Ačiū. Toliau. Dabar Petarjar, paskui Alberdeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, dėkoju Ponui pranešėjai galiu dėkoti tik labai trumpai, kadangi laikas spaudžia, bet e, dar taip pat ir kelios pastabos, mano ruoštų. Dėl gaminto organizacijų, čia labai lakoniškai suformuluočiau. Man atrodo, kad e, jas reikia stiprinti kiek įmanoma labiau, kadangi mūsų ūkininkų užsispyrimas e, yra plačiai paplitęs dalykas, visi apie tai žino ir tikrai, mm, man atrodo, nebus, nebus taip, kad gamintojų organizacijos taps pernelyg stiprios už tai, kad priekybos sektorius vystosi iš tikrųjų labai e, sparčiai, sparčiau negu kad mes kuriame teisės aktus. Dėl reguliavimo priemonių čia pasižymėjau raktinį, raktinį žodį sažiningumas. E, mes įvedę kvotą, kuri man iš tikrųjų net nelabai patinka kaip sistema. Dabar galvojame apie su, subsidijas, bet aš manau, kad klausimas čia kylantis ir būkime atviri patys savo yra, nuo kurios kainos bandysime įsikišti į rinką ir kas už tai sumokės. Jau anksčiau pasisakę kolegos minėjo, kad turime būti budrus ir neformuoti tokios žemės ūkio politikos, kuri sukeltų um, įspūdį lyg grįžtame į devintąjį devin, dešimtmetį praėjusio šimtmečio, kai buvo taikoma tokia sistema, kurią sudarė praktiškai vien eksporto gražinamosios išmokos ir kitokia parama. Iš tikrųjų, ūkininkas turėtų pajausti tos rinkos signalus blogus ir bandyti juos pats amortizuoti, galbūt ir savarankiškai imtis veiklos. Tokia turėtų būti priemonių sistema. Ir dar mm, viena pastaba pranešėjai Čia yra pasakyta kai kas apie pieno, apie cukraus, apie vynininkystės e, sektorių, bet kaip yra su medvilnės sektoriumi? Mano milmiausias klausimas. Nes čia reikia irgi kelti klausimą, ar norime tos pačios rinkos tvarkos e, toliau ar ne. Tai medvilnės sektoriuje. Dabar Albertas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat ir savo frakcijos vardu noriu padėkoti pranešėjams, ypač ponui Dantan, už 300 puslapių dokumentą, už puikų pranešimą ir daugelis kolegų jau minėjo teigiamas pastabas. Iš tiesų, pats suskaičiavau 24 išbrauktus straipsnius, 213 mm, pakeistų straipsnių, daugybę naujų siūlomų ir Dabar mūsų reikalas yra dirbti taip, kad e, pasiūlymai taptų dar tobulesni, dar geresni ir padėtų um, ateitie išgyventi mūsų ūkininkams. Kai kurių pasiekmių dar negalime įvertinti, pavyzdžiui, dėl to, kas pasakytina apie finansinės pasiekmes ir taip pat apie kai kurias teisinės pasiekmes reikėtų dar kalbėti. Dėl intervencijų kišimosi į rinką čia sutikčiau su Britos Raimers nuomonė. Uh, kiek įmanoma mažiau e, reikėtų automatiškų aktyvavimo nuostatų, o tiesiog politinio sprendimo geriau dėl to, kad tikrai reikia įsikišti. Ir įsikišti tuomet reikėtų sparčiai ir veiksmingai. Dėl pieno sektoriaus e, čia sveikintinas dalykas. Dėl tonų skaičiaus didinimo. Kai kas kritikavo tai, kad 70 tūkstančių tonų jau yra per daug, bet vis dėlto tai sudaro vienam ES gyventojui tikrai nedaug. Ir jeigu vis dėlto norima kištis į rinką, tuomet e, reikia numatyti tuos didesnius skaičius. Vartotojas to taip smarkiai nepajus. Ir jeigu kaina liks e, didelė, tai tiesiog tokia bus ir, ir vartotojas tikrai iš to neišloš, nesijimant mums jokių priemonių. Toliau dar dėl didesnių kainų, kurias sumoka vartotojai taikant kvotų sistemą, nesutinku. Man atrodo, jeigu nebūtų kvotų, tai vartotojo mokama kaina būtų dar didesnė, kadangi ES pritrūktų tiesiog kai kur e, cukraus e, parduotuvėse, vien dėl to, kad kai kurie ūkininkai gaminantis e, cukrų prekiaujantis juo pasitrauktų iš rinkos. Ir, pavyzdžiui, Kinijoje ir Brazilijoje buvo galima vienu metu labai palankiomis kainomis įsigyti uh, plieno ir tuomet daugelis mūsų e, um, gamintojų pasitraukė iš rinkos ir kaina plieno vietoje labai smarkiai išaugo. Prisiminkime tą dalyką. Turėtumėm atsižvelgti į kai kurios tokius svarbius aspektus. Svarbiausia yra pagerinti gyvenimą ūkininkams ir taip pat, man atrodo, ES užduotis yra numatyti kai kurias prevencinės priemonės krizės atvejams, kad 500 milijonų piliečių būtų saugiai aprūpinami maistu. Na, o dar leisiu savo pastebėti tai, kad žemės ūkis Europoje labai svariai prisidėjo prie gerovės kūrimo ir dėl to, ponė pirmininkė, pabaigoje tik porą dalykų dar noriu paminėti. Neseniai turėjau progos pasisakyti per 60-metį vieno puikiai dirbančio ūkininko ir ten kalbėdamas prisiminiau štai kokius skaičius. Austrijoje prieš 60 metų buvo apribotas e, asmens gaunamos sviesto kiekis iki 200 gramų ir kainavo 240 centų, aišku, perskaičiavus euro centais. O, o taip pat e, buvo numatytas atitinkamas apribojimas ir mėsos sričiai. Man atrodo, kad e, reikia įvertinti tai, kad ūkininkai mus aprūpinam, aprūpinam labai vertingais maisto produktais ir dėl to negalime jų pamiršti ir stengtis daryti viską dėl mūsų ūkininkų. Ačiū. Grazie Albert, e adesso l'ultimo intervento, Salva Ma. Albertas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti kolegą poną Dantą, parengus šį gigantišką pranešimą. Jau tiek daug gero buvo pasakyta, kad aš nekalbėsiu per nelik ilgai, negaišiu jūsų laiko. Noriu tiesiog išsakyti bent vieną bendro pobūdžio pastabą. Tačiau ji, mano galva, yra svarbi ir įdomu tai, kad dar niekas apie tai nekalbėjo. Mes, Žemės ūkio parlamentas, dirbantis Europos parlamente, turėsime atsakyti į labai e, sudėtingus ir kartu paprastus klausimus apie tai, kokia kryptimi žengia mūsų bendro žemės ūkio politika. Aš ne, neprieštarauju tam, kad būtų da, užtikrinta ūkininkų žemės ūkio Europoje apsauga. Toks yra mūsų darbas, tokia yra mūsų pareiga. Tačiau man atrodo, kad mes Ir aš iš esmės kartuoju tai, apie ką kalbėjo Ester, jeigu aš gerai supratau, apie ką jį kalbėjo. Jeigu mes turėsime mažesnę mažesnės apimties daugiametę finansinę programą, kaip mes galėsime surasti pinigų tam, kad galėtume finansuoti visas siūlomas priemonės. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes turime morališkai pasiruošti tokiai diskusijai, nes e, gal reikėtų jau dabar susijaudinti, o neramiai ir gražiai sėdėti. Tai tiek. Dėkuoju. Bene, grazie. <clears throat> grazie. Dėkuoju, dėkuoju visiems, kas kalbėjo. Dabar suteiksiu žodį ponui Pačeko, ir po to išklausysime pranešėją. Tai dėkoju, ponė Pirmininkė, ir be abejo norėčiau padėkoti ponui Dantam, prane, mūsų pranešėjų, už šį pranešimą, kuris yra ne tik labai išsamus, bet kuris ir iš esmės e, e, nagrinėja mūsų reglamento aspektus. Aš nekomentuosiu visų pakeitimų, mes neturime tam laiko. Tačiau aš norėčiau sureaguoti į kai kuriuos svarbiausius klausimus. Pirmiausia, tai yra gamintojų organizacijos. Aš manau, kad mes e, iš esmės galime pritarti tam, ką pageidauja ponas Dantanas. Mes manome, kad iš tikrųjų reikia skatinti gamintojų organizacijas Ir reikia skatinti jų svorį maisto gamybos grandinėje. Ir mes manome, kad mes galėsime sutelkti savo jėgas tam, kad šį tikslą įgyvendintume. Ir aš manau, kad e, ponas pranešėjas taip pat supranta, kad mums reikia sustiprinti e, visą e, maisto gamybos tiekimo ir tiekimo grandinę. Tačiau negalima kartu reikės išvelgti į, į gamintų pagėdavimus ir į konkurencijos teisę. Toliau apsaugos tinklas ir gamintų dalyvavimas rinkoje. Iš esmės, ponas Dantanas prie, neprieštarauja tam, kad būtų palaikomas dabartinis rinkų orient, orient, orientavimas. Jis siūlo šiokius tokius pataisimus, aš norėčiau juos išsamei iš dar išnagrinėti. Tačiau man atrodo, kad yra vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai yra tai, kad mes manome, kad geriausias būdas užtikrinti, kad būtų įveikta žemės ūkio rinkas dabar krečinti krizė, mums reikėtų numatyti ypatingas priemonės. Ir reikia tam tikrų išlygų, nes jos padės mums atsižvelgti į kiekvienos krizės ypatumus, nesudarant situacijos, kurioje mes dirbtinai sudarytume sudarytume, iškraipytume situaciją rinkoje. Ir man atrodo, kad mes e, turime turėti pakankamą lankstumą tam, kad galėtume reaguoti į krizės. Ir tam, kad, e, pasakyčiau, aklai nedidintume kainų tuomet, kai susidurime su uh, sunkumais. Ir panas Dantanas tą mintį palaiko savo pranešime. Toliau, komentuodamas kitas mintis. Uh, norėčiau pakomentuoti dar uh, vieną dalyką, kuris nėra įtrauktas į šį dokumentą, tai yra kvoto, cukraus kvotos. Jis, uh, uh, ponas Dantanas, siūlo, kad šitos kvotos būtų reglamentuojamas pagal bro reglamentą. Mes manome, kad cukraus sektorius galėtų pasinaudoti uh, galimybėmis, kurios atsirastų jį e, didėjant e, cukraus paklausai pasaulyje. Mes nesuprantame, kodėl, kodėl mes turėtume trukdyti gamintojams e, pasinaudoti šiomis galimybėmis kartu. Stebime situaciją rinkoje, Ir manau, kad ir ne tik mes, manome, kad e, šis sektorius e, daug ką padarė tam, kad jis galėtų pasinaudoti situaciją pasaulinėje rinkoje. Toliau dar vienas klausimas, kuris nėra įtrauktas šį reglamentą, bet kuris yra vis dėlto labai aktuolus. Ir aš beje norėčiau pasakyti, kad ponas Čiolas uh, sukūrė darbo grupę, kuri nagrinėja, kaip mes galėtume spręsti pagrindinę aktualiausią problemą, kurią e, kėlė šiandien deputatai. Tai yra sodinimo teisės. Šių sektorių orientavimas turėtų būti uh, išsaugotas, mes manome, ir situacija neturėtų būti iškreipta. Dėkoju. Taip, iš tikrųjų, dar turėsime nemažai padirbėti ir dabar e, baigiamam žodžiui sutikiu žodį Mišeliai. Dėkoju ir dėkoju Jums visiems už Jūsų padėką. Aš pasitengsiu viską apibendrinti ir komentuoti pastabas tam tikrais blokais, taigi cukrus. Labai aiškiai reikia pasakyti, kad uh, Mes dirbame šiuose rūmose kartu jau trejus metus. Kartu mes patvirtinome kelis pranešimus ir e, ponades e, 2011 m. birželio mėnesį didelę balsų daugumą mes patvirtinome kolegos pranešimą ir jame išdėstė labai aiški pozicija. Ir man pasirodo, kad aš negaliu dabar užimti poziciją, kuri prieštarautų pozicijai iš, išreikštai tame pranešime. Dėl cukraus taip pat mes. E, e, e, Patvirtiname pranešimą, kuriame sakoma, kad cukraus kvotos turėtų būti taikomas iki 2020 metų. Tas pas pasakytina ir apie vyną, ir apie sudinimo teisės. Ir, tok, ir tekstas, kurį mes turime šiandien, yra, yra a, a, tik tai rengiamas ir kai įvyks aukščiausio lygio grupės susitikimas, mes galėsime išvelgti po to jo išvadas ir atitinkamai pakoreguoti šį pranešimą. Toliau pienas tri, tris kartus šis parlamentas pasipriešino tam, kad būtų atkurtos pieno kvotos. Ir jei susidarys nauja dauguma ir jis bus pateikto, pateikta pakankamai pakeitimo, aš e, atsižvelgsiu į daugumos nuomonę. Aš tengiausi tiesiog parengti pranešimą, kuris išprovokuotų diskusiją ir be abejo šį pasiūlymą, komisijos pasiūlymą dar galima būtų tobulinti, atsižvelginti mūsų finansavimo e, galimybės ir e, turint galvoje, kad mes turėtume paremti ūkininkus. Ir norėčiau Jums priminti, kad pati komisija pasakė, kad e, smulkus gamintojai krizės atveju dažnai sumažina gamybą. Ir stambus gamintojai labai dažnai, kad ir krizės atveju, e, stengiasi išsa, išlaikyti gamybos lygį arba netgi gaminti daugiau tam, kad pasinaudotų situaciją rinkoje. Tai todėl aš ir patikiu savo pasiūlymą. Toliau, intervencinės kainos ir sandėliavimo palaikymas. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad aš stengiuosi liktai atgaivinti praeitį. Na, kolegos, man atrodo, mes visi tuo iš dalies už, užsimame. Pažvelkime į tai, iš ko susidaro tas apsaugos tinklelis. Uh, referencinės kainos. Intervencinės kainos paprastai sudaro maždaug 90 procentų referencinių kainų ir jos naudojamos yra tik tai e, labai sudėtingomis aplinkybėmis. Ir aš nemanau, kad, kad e, yra daug ūkininkų Europoje, kurie galėtų išgyventi vieną iš intervencinių kainų. Intervencinės e, kainos e, taikomos, pavyzdžiui, e, taikomos e, mėsai sudaro tūkstantį eurų už, už toną, tai yra 90 procentų referencinės kainos. Galim pasituoti taip pat ir skaičius apie pieną. Ir šios kainos yra taikomas tik tuomet, kad už būtų užkirstas kelias tikrai katastrofai. Uh, Aš tengiuosi filosofiškai teisingai šiuo metu kalbėti, kalbėdamas apie tai, ką jūs vardėjote kaip praeities, e, e, kaip praeities priemonės. Medvilnė. Apie medvilnę aš nekalbu, tai tą tai, sakau panu Jarui. E, vaisiai 86 straipsnis yra susijęs su 88 straipsniu, kuriuose kalbama apie bananus, apie perdirbtus vaisius ir apie vaisius. Ir iš esmės tas straipsnis tai, tai papildo ankstesnį straipsnį. Tai, kas buvo pasakyta apie pagalbą, labai manai buvo įdomu jūsų klausytis ir aš tikiu e, pasitengsiu atsižvelgti jūsų pastabas ir dar lauksiu papildomų pastabų ir pakeitimų. E, Dėkoju, Mišelį. Priminsiu kolegoms pakeitimų pateikimo terminą, tai yra Liepos 10 diena, 12 valanda dienos. Iki tada galite teikti savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Dar nagrinėsime iki pat spalio mėnesio greičiausiai šį klausimą. Lauksime dabar pakeitimų pasiūlymų ir tikėsimės, kad galima bus sudaryti kiek manoma, mažes, kiek manoma mažiau kompromisinių pasiūlymų. Dabar pereikim prie penkto darbo atvarkės klausimo - bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena. Tai yra e, reformos horizontalieji aspektai, pranešėjas yra Giovanni Lavija. E, ir pakeitimų pateikimo terminas galutinis yra Liepos 9 dienos 12 val. dienos. Dabar žodis Giovanniui. Ačiū, ponė pirmininkė. Panašiai kaip, kaip ir kolega Danta, aš taip pat norėčiau pabrėžti šios dienos reikšmę ir svarbą, nes šiandien parlamentas parodo ką pavyko nuveikti per porą mėnesių, per kuriuos reikėjo kalbėti apie jau visai naują kontekstą ir kolega Kopula Santos taip pat stengiasi siūlyti naujus sprendimus, kad būtų nušviesta nauja perspektyva ES ūkininkams. Labai sudėtingai, sudėtingai guo aspektų klausimų. Mes čia judame tinkamesnės bendros žemės ūkio politikos link, stengdamėsi nepamiršti tą darydami ir ūkininkų pačių. Taigi reformų pasiūlymai turi būti būtent tie sprendimai leidžiantys išspręsti ūkininkų jau kurį laiką keliam, keliamas problemas. E, Lisabonos sutartimi iš tikrųjų esame įsipareigoję ūkininkais pasirūpinti, turime formuoti bendrą žemės ūkio politiką, kuri būtų veiksminga ir e, kurios rezultatus būtų galima išmatuoti. Komisija pateikė iniciatyvinį e, savo pranešimą dėl bendro žemės ūkio politikos, pasisakė dėl to dar 2011 metų gegužės mėnesį. Ir reikalavimai gerinti ūkininkų padėtį atsispindėjo taip pat ir 2010 metais Liepos mėnesį Delangėje pranešime ir taip pat um, dar 2003, 2011 metų atitinkamame kito kolegos pranešime. Mm, šiuo pasiūlymu yra norma supaprastinti labai sudėtingas kol kas dar taikomas procedūras, norma palengvinti ūkininkams gyvenimą ir taip pat užtikrinti geresnį bendrosios žemės ūkio politikos taikymą ir ateitį po 2013 metų. Iniciatyvoje dėl BŽUP supaprastinimo svarbu yra atkreipti dėmesį į skirtumus, palyginti su pirminiu komisijos pasiūlymu. Man atrodo, kad mes komitete nekartą esame minėję tai, kai diskutuodavome dėl kitų pranešimų taip pat, kad negalima gaišti brangaus laiko ir prarasti brangaus laiko. Dėl to, manau, yra svarbu siekti reikšmingų pokyčių palyginti su komisijos pasiūlymu. Norėtumėm užtikrinti, kad ūkininkai tiesioginių išmokų atveju turėtų galimybę teikti paraiškas dėl keliarių metų ir nereikėtų tvirtinti kasmet. Tuomet ūkininkai, kurie nekeičia savo ūkio struktūros, turėtų galimybę paprasčiau tvarkyti dokumentus. Ir tai iš esmės atitiktų duomenis, kuriuos jis pateikė už praėjusius metus. Be to reikėtų pasinaudoti ir esamamis technologijomis, apie ką yra kalbama taip pat ir komisijos reglamente 12 metų numeris 375. projekte taip pat siekiama pagerinti ūkininkų padėtį ir yra teikiamas pasiūlymas dėl technikos e, patobulinimo ūkiuose. Komisija yra atkreipusi dėmesį į galimą skirti paramą susijusią su e, susietąją paramą. Ir manau, kad tai yra puikus būdas toliau vystyti būdus, kuriais galima paremti mūsų ūkininkus, kadangi tą daryti reikia ir stengtis jiems padėti um, dalyvauti rinkoje. Peržvelgiau visas uh, priemonės, stengiausi pateikti pasiūlymų dėl skaidresnių priemonių taikymo, nes ne viskas, kas yra numatyta dabar, yra palanku ūkininkams. Reikėtų skaidriai taikyti sistemą, kad nebūtų ūkininkai per klaidą ar nepelnytai baudžiami. Taip pat reikėtų ir um, ankstyvo perspėjimo sistemos ūkininkams, kurie ankstyvuoju etapu padaro pažeidimų. Tuomet būtų išvengta to, kad dėl netidumo tiesiog būtų numatyta labai neproporcinga sankcija. Taigi reikia skirti netidumą ar aplaidumą ir piktnaudžiavimą esamą sistemą. Ir dar ko nereikėtų pamiršti šiam kontekste yra, pavyzdžiui, tai, kad ir kolega Des jau nekarta yra minėjęs, tai ženklinimas. Ūkininkas galbūt e, dešinėje gyvulio ausį, pavyzdžiui, supainiojo su, su, su kairiaja per klaidą ir nebūtinai taip paženklinės gyvulį pažeidė e, samoningai teisės aktus, tai reikėtų traktuoti veikiau kaip aplaidumą. Reikia visą laiką galvoti apie proporcingumą, proporcingumo principo taikymą. Ir čia reikšmingos tampa nepaprasčiausios klaidos, o pavyzdžiui ir vėlavimai, kuriuos sukėlė e, ūkininkas. Dabar jau pereinu prie sankcijų sistemos ir čia norėčiau paminėti vieną kitą dalyką, apie kurį esu tikras kalbėsime taip pat ir rytoj. Bet e, sankcijų atžvilgių tas pasakytina ypatingai. Tai yra vadinamieji ekologizavimo aspektai. Kai kuriuose pasiūlymuose dėl pakeitimų atkreipiau dėmesį į tai, jog reikėtų apriboti sankcijas tais atvejais, kai nėra tai siejama su išmokomis, išmokomis e, už ekologinius aspektus. Tai neturėtų daryti įtakos e, išmokoms. Pavyzdžiui, jeigu ūkininkas nevykdo su ekologija susijusių priemonių, tuomet turėtų prarasti galbūt paramą skiriamą šiai sričiai, bet neturėtų prarasti teisės į išmokas apskritai. Ta reikėtų aspektą labiau išryškinti, kad būtų sumažinta sunkumų, su kuriais susiduria ūkininkai e, naujosios bendros žemės ūkio politikos kontekste. Reikia supaprastinimo siekti tiek ūkininkams, tiek valstybėms narėms ir be abejo taip pat ir, pavyzdžiui, mokėjimo ar kontrolės agentūroms. Manyčiau, kad tokia sistema yra labai svarbi, bet kai kurios priemonės turi būti gyveninamos sparčiau ir veiksmingiau, remiantis komisijos pasiūlymu. Valstybei nariai turėtų būti suteikiama teisė spręsti, kokias priemonės ji norėtų remti ar gyvendinti ir siekti naujų investicijų į tą sritį. Bet čia reikėtų pasakyti, jog e, ta teksto vieta iš pradžių atrodė kiek kitaip, e, sukosi kalba apie tai, jog norima turėti nacionaliniu lygiu tik vieną mokėjimo agentūrą atsakingą, bet e, atitinkami, atitinkama sąranga valstybėse narėse skirtinga sąranga valstybėse narėse ir įvairios struktūros. Buvo tas argumentas įtikinęs mane tuo vis dėlto, kad komisijos pasiūlymas dabartinis yra geras, nepaisant kai kurių gal pakeitimų. Tikslas mokėjimo agentūrų turėtų būti paremti ūkininką ir taikyti kiek įmanoma mažiau išimčių neturėtų būti siekiama e, nepagristų e, ar neproporcingai e, taikomų priemonių. Siūlau savo ruoštų kai kuriuos pakeitimus, supaprastinimus. paprastinimus susijusių su kai kuriomis valstybėmis narėmis ir manau, kad kontrolės sistema, ypatingai sertifikavimo sistema, turėtų būti kuriama remiantis mano pasiūlymais ir tai pasiektumėm, kad ji būtų veiksmingesnė ir paprastesnė. Dabar dėl kaimo plėtros. Čia taip pat leidau savo pateikti kai kurios pasiūlymus dėl pakeitimų ir pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį visų į 30 straipsnį kaimo plėtros srities tekste. Čia yra minimas dvigubo finansavimo terminas, yra minimos įvairios su aplinka, su aplinkos kriterijai susijusios išmokos, kaip ir numatyta 29 straipsnį. Ir aš čia siūlyčiau, kad visi tie kas imasi aplinkos apsaugos priemonių ar su ekologija susijusių priemonių, būtų pripažįstami kaip tokias priemonės taikantys ūkiai. Tai būtų tiesiog automatiškai padaroma. Nebūtinai darytų tą mm, komisiją e, ekologiško ūkininkavimo srityje, bet taip pat ir kitų priemonių atžvilgių. Toks principas galiotų. Kaip jau ir parlamentas balsavo dėl Lisabono starties priderinimo, dėl horizontaliųjų nuostatų, e, čia siūlau panašiai nacionalinį lygį akcentuoti, nes tai yra klausimas, dėl kurio jau esame kalbėję ne kartą komitete. Ir pakeitimuose komisijos pasiūlymui tai yra atspindėta, kad nacionaliniu lygiu būtų galima kompensuoti ar imtis kompensacijos priemonių ir geriau besilaikantis regionai ir praščiau gyvenantis regionai e, susilygintų greičiau tuomet tarpusavyje ir beje nėra galbūt rasta bendra vizija vis dėlto dėl ateities, man atrodo, reikėtų dar pagalvoti apie tai, siūlant kai kuriuos pakeitimus ar galvojant apie kompromisus, nes susiję yra keli reglamentai. Viena kalba apie vietinį inovatyvų, ben, vietos lygmens inovatyvų bendradarbiavimą. Dėl šios teksto vietos nieko kol kas nesiūliau, galbūt padarysiu tą vėliau, nes gali būti taip, jog bus kokiu nors pasiūlymų dėl inovatyvių investicijų, kurios iš pradžių bus vertinamos nacionaliniu lygiu ir tik vėliau visą tai persikels į europinį lygmenį. Ir gali būti galbūt taip, kad reikės 50 pasiūlymų vertinti kurių viršutinė riba yra gal 100 tūkstančių eurų, man atrodo, tai per sudėtinga sistema. O ir poveikis juk bus iš tikrųjų ribotas. Tad reikėtų gal remtis pasitvirtinusią praktiką tam tikrų regionų valstybėje narėje, norint patobulinti mechanizmą ar paskatinti apsikeitimą gerąją praktiką. Toliau parama kaimo plėtrai. Mano pasiūlymas yra grįžti prie 7 procentų dydžio atitinkamoje srityje, nes tai apimtų taip pat ir inovatyvius sprendimus ir rėmimasi praeities pamokomis. Toliau stebėsena, čia pirmą kartą apie ją kalbama. Man atrodo, reikėtų paminėti kelis orientacinius rodiklius ir taip pat kai kurias priemonės, kurios yra labai specifinės tam tikroms sritims. Be abejo, nereikia pamiršti ir susijusių asmenų gerovės. Po 2013 metų turėtų taikomai bendrai žemės ūkio politikai turėtume būtinai turėti aiškius rodiklius, išmatuojančius, reikėtų įvertinti kaimo plėtros srityje taikomas priemonės. O be to, manau, kad reikėtų mažinti komisijos e, įgaliojimus teikti pasiūlymus dėl pagrindų direktyvos turint galvoje susietąją paramą. Man rodos, būtų geriau šiuo klausimu dar padiskutuoti ir taikyti galbūt arba ad hoc procedūras, arba bandyti spręsti problemas per bazinį reglamentą, bet nedeleguoti šių įgaliojimų komisijai, kadangi taip sukursime vienodesnę sistemą susijusią su valstybėse narėse taikoma tvarka ir man atrodo būtų geriausia tiesiog įvesti įprastinę ad hoc procedūrą. Ir paskutinė mano pasisakymo ir pasiūlymų dalis yra susijusi su būsima finansinė programa. Visi pasiūlymai, kurie yra teikiami, yra parengti remiantis daugiametė finansinės programa, kurią siūlo komisija. Atitinkamai visi pranešėjai ją orientavosi. Vadinasi, gali prireikti esminių pataisimų, jeigu bus iš esmės taisoma ir pati daugiametė finansinė programa. Dar pasiūliau nemažai pakeitimų susijusių su išskirtiniu išskirtinėmis aplinkybėmis. Man pasirodė keista tai, kad komisija savo pasiūlyme skiria išskirtinės aplinkybės ir pavyzdžiui gyvūnų epidemijas ar lygas, bet nėra konkrečiai kalbama apie augalų e, lygas. Be abejo, gyvuliai gali susirgti, tas yra aišku, bet kodėl pamirštame čia augalus. Ir leiskite man baigti padėkos žodžiais, kuriuos adresuočiau pirmiausia kolegai Lajen. Jis tikrai labai aktyviai teikė pasiūlymus, bet taip pat norėčiau pasakyti ačiū sekretariato darbuotojams, įvairių frakcijų atstovams dirbusiems kartu su manimi. Ačiū ir savo kolegoms ar mano frakcijos e, kolegoms ir darbuotojams, kurie tikrai labai puikiai padirbėjo tam, kad e, taip tinkamai būtų atspindėti mūsų pasiūlymai. Šiame tekste ačiū Giovanni, ačiū taip pat ir tau už puikų darbą. Darbas buvo tikrai plataus užmojo, puikiai padirbėjote su šešėliniais pranešiais ir dabar visų užsiregistravusių kalbėti prašau uh, turėti galvoje mus spaudžiantį laiką. Pirmiausia, pan Sičiak, paskui Lajan ir taip toliau. Sprawozdawcy za przygotowanie tego dokumentu. E, pragnę zwrócić uwagę, że ten dokument jest jak gdyby pochodną. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį dokumentą. Šis pranešimas yra susijęs su tuo, ką mes paprastai vadiname antrojo ramščių klausimais. Ir akivaizdu, kad šis dokumentas dar keisis. Didesnės dėmesys e, žalesniam žemės ūkiui, kiti dalykai, pavyzdžiui, mūsų požiūris į uh, stebėsiną, ar tai tiesioginės išmokas. Visi šie dalykai dar ko gero keisis. Bet pranešime kalbama apie tai, kad mums reikia skaidrumo. Tai reikia, reiškia, kad reiškia e, techninės pagalbos ūkininkams, reikia konsultacijų tam, kad ūkininkai galėtų kuo geriau pasinaudoti tiesioginėmis išmokomis. Ir taip pat manau, kad e, svarbu yra nepamiršti, kad mes galime prižiūrėti, kaip yra gyvendinama bendroji žemės ūkio politika ir pagal ją numatytos priemonės, tam, kad būtų užtikrinta, jog lėšos nebūtų švaistomos, kadangi mes e, galų gale kalbame apie valstybių narių lėšas. Žūp administravimas yra labai brangus, jis labai daug kainuoja. Todėl labai svarbu turėti labai aiškę ir nebrangę šios politikos gyvendinimo stebėsinos mechanizmas. Bet to tokia paprastesnė sistema užtikrins, kad būtų geriau, kad būtų geriau ap, aptiktos ūkininkų daromos klaidos ir kad jų būtų išvengta ateityje. Kai kalbame apie sankcijas, už e, patikrinimo metu numatytus pažeidimus, turėtume užtikrinti, jog e, baudžiami būtų tik tai tie žemdirbėjai, kurie sukčiauja. Tai reiškia, kad e, sankcijos arba bausmė turėtų būti pritaikyta prie padaryto pažeidimo masto. ir tik tuomet, kai šis pažeidimas buvo tyčinis. Stebėsinos sistema turėtų taip pat veikti aiškiai ir skaidriai. Be to ir išmokos turėtų būti mokamos taip pat labai pagal aiškes taisyklės. Ir būtų gerai, jeigu mes netgi turėtume vieną vienintelę instituciją, kuri mokėtų išmokas tai ne vien paspartintų sistemos administravimą, bet ir priartintų ūkininką prie tokios institucijos ir tai reiškia prie visos paramos. Taigi, Be abejo, dar šį dokumentą reikės tobulinti, kai ką reikės išsamiau išdėstyti, bet vienai per kitaip mes pirmą kartą kalbame apie daugiamečius prašym, prašymus gauti e, išmokas. Tai yra prašymą, kurį ūkininkas gali pateikti ir kuriuo gali prašyti, kad išmokos jam būtų mokamos e, ne vienerius metus, bet e, tam tikrą laikotarpį. Tai šis pranešimas yra įdomus, geras, tačiau tai nereiškia dar, kad dar jo nereikia tobulinti, kadangi po to, kai prengsime pranešimą dėl pirmo ir antrojo ramščių, turėsime dar sugrįžti prie šio teksto. Dėkuoju toliau panas Nikolson. Panas Lion, atsiprašau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pana Giovanni Levyje už uh, uh, puikią darbo kultūrą, nes jis e, pasitengėsi užtikrinti, kad visi šešėliniai pranešėjai ne tik dalyvautų šio pranešimo rengime, bet ir pateiktų savo mintis apie tai, kaip galima būtų patobulinti komisijos pasiūlymą dėl e, finansinio ir horizontalių klausimų reglamento. Uh, Daug kam galėtų atrodyti, kad mes čia kalbėsime apie tiesioginės išmokos e, vienam ūkiui, tačiau iš tikrųjų e, pagrindinis darbas mūsų laukia tuo met, kai perėsime prie sankcijų ir bausmių. Ir e, aš manau, kad šis dokumentas yra labai svarbus, toks pas svarbus kaip ir visi kiti reglamentai ir dokumentai. Ir todėl labai svarbu yra užtikrinti, kad viskas būtų aiškiai ir teisingai išdėstyta tam, kad mūsų baudų ir sankcijų sistema ir kompleksinio atsėjimo, susėjimo sistema būtų teisinga. Dėkuoju ponui Levijo taip pat ir už tai, kad jis kalba apie tai, kad būtina užtikrinti, kad būtų gerbiamos e, Europos parlamento funkcijos ir negalima visko palikti e, komisijai, negalima leisti jai visko deleguoti deleguotaisiais, tai yra antriniais teisės aktais, nes tai pažįstų mūsų e, įgaliojimus. Toliau, valdymo sistemos pagrįsto, parengtos atsižvelgiant į riziką. Džiugius, kad pranešėjas atsižvelgia mano mintis šiuo klausimu. Toliau, patikrinimų neperspėjus e, skaičiaus, e, skaičius. Man atrodo, kad jeigu mes norime viską padaryti teisingai ir jeigu valdančioji institucija tinkamai dirba, tuomet e, mokėjimo agentūros ir ūkininkai turi, turėtų gauti naudą iš to, kad jie gerai dirba, iš to, kad ne, neprireikia dažnai tikrinti jų darbo. Uh, Ir pritariu taip pat, kam sakė e, Kaplosantas. Ankstyvo perspėjimo sistema. Tais atvejais, kai ūkininkui nepavyksta taikyti kompleksinio susėjimo e, taisyklių, tuomet reikėtų pirmiausia išnagrinėti, kodėl taip yra. Man atrodo, kad tai būtų toks e, labiau proporcingas, labiau proporcinga reakcija nei sankcijų taikymas už pirmąjį pažeidimą. Antras dalykas. Ajax e, formos, tai yra labai svarbu. Jei uh, situacija ūkėje visiškai nesikeičia, tai ūkininko atrodo labai keista, kad jis kiekvienais, kiekvienais metais turi pildyti daugybę įvairiausių blankų ir siūsti juos mokėjimo agentūrai. Mes turime sudaryti, sudaryti, suteikti galimybę ūkininkui tiesiog patvirtinti, jog niekas jo ūkija nepasikeitė. Tais atvejais, kai situacija keičiasi, tuomet be abejo ūkininkas turėtų užpildyti Ajax blanką iš naujo ir turėtų jį, e, tokia sistema turėtų būti taikoma kiekvienais metais. Toliau elektroninis identifikavimas. Džiaugiuosi, kad pranešėjas atsižvelgia į mūsų pageidavimus šio klausimu. Aš manau, kad negalima taikyti tos tokios sistemos, kad pagal kurią uh, reikalavimas yra šimtaprocentinis e, e, identifikavimas, jei, e, to, jei ūkininkas netitinka šio reikalavimo, tuomet jam iš karto, už, jis iš karto privalo mokėti baudą. Aš manau, kad mums reikia lankstesnės sistemos. Toliau aš, mes ketiname pateikti dar kelis pakeitimus ir apie. Uh, kriterijus, remtis kuriais bus nustatomo sankcijų dydis. Ir aš manau, kad mes turėtume mažinti išmokas tik tai tuomet, kai, e, kaip kraštutinė priemonė. Šiandien, jeigu jūs užpilote visas, e, visus blankus, tai teisingai, jeigu jūs e, viską padarote teisingai, manoma, kad, kad tik tai tokia situacija yra primtina. Tačiau mes matome, kad, kad, kad valstybių narių mokamos baudos patenka į komisijos biudžetą. Tai reiškia, kad komisija dabar yra suinteresuota surasti kuo daugiau klaidų tiek ūkininkų užpildytose dokumentuose, tiek mokėjimo agentūros darbe. Ir aš manau, kad e, mums reikia pakeisti šį e, principą, kad reikia pirmiausia atsižvelgti į e, pažeidimo pobūdį. Uh, tai tiek. Giovanni Levija padarė didžiulį darbą, man buvo labai malonu su juo dirbti ir aš tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti tam, kad galėtume dar labiau patobulinti šį dokumentą. Bardzo dziękuję za te uzupełnienia. W tej chwili głos zabierze pan poseł Nikols. Dėkoju. Dėkoju už tokį išsamų pasisakymą. Pan poseł Nicholson, bardzo proszę. Ponas Nicholson. Atsiprašau, pirminkė, neišgirdau savo pavardės. Aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo Džordžas ir dėkoju pranešėjui už puikų darbą. Tai yra labai gerai subalansuotas pranešimas ir jame yra labai daug įdomių gerų minčių. Aš daug nekalbėsiu, tiesiog norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, pranešėjas pateikė daug protingų e, pasiūlymų, protingų minčių, kur, apie tai, kaip galima būtų palengventi žem, e, žemdirbių gyvenimą, kasdienį gyvenimą. Ir, ir Džordžas ir aš puikiai žinome, kad kai ūkininkai privalo kiekvienais metais pildyti daugybę dokumentų, jie nebeturi laiko už, ūkininkauti. Uh, ir e, tai be abejo trukdo jiems tinkamai prižiūrėti ūkį. Taigi aš visiškai pritariu uh, ir ankstyvo perspėjimo sistemai. Mums uh, panašu, kad dabartinė sistema ir, yra nuobaudomis pagrįsta sistema, o, o ji nėra skirta tam, kad būtų, teikam, teikia, kad būtų padedama ūkininkams. Uh, Aš manau, kad šį principą, šį, šią problemą reikės spręsti. Nebejoju, kad ankstyvo perspėjimo sistema galėtų padėti išteiškinti ūkininkams, ką jie daro net, ne taip. Ir niekiek nebejoju, kad jie nori ištaisys visas klaidas. Ir manau, kad tokios sistemos reikia tiek regioninių lygmenių, tiek kiekviename ūkėje, nes nes regionuose ir ūkiuose patiriamos su biurokratija susijusios išlaidos yra pernelik didelės. Mes visi žinome, kad komisija dar ją nenori mūsų girdėti, kai mes sakome, kad CPID sistema ne, neveikia ir negalima bausti ūkininkų, nes uh, pagal dabartinę sistemą dėl CPID sistemos silpnų vietų ūkininkai gali gauti didžiulės baudas. Toliau. Aš nenoriu kartoti to, apie ką kalbėjo kiti kolegos, aš tiesiog norėčiau pasakyti pranešėjui už gerą, supansuotą pranešimą, e, tokį pranešimą, kurį mes dar galėsime tobulinti, tam, kad sukurtume ūkininkams geresnę ateitį. Dėkuoju. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana. Dėkoju. Toliau. Toliau kalbės ponas Smith. Aš te, tęsiu keltų bendradarbiavimą ir padėkosiu pana Giovanni už jo puikų darbą. Aš kalbu Aš kalbu kolegos vardu, kuris šiuo metu grįžta iš e, Rio de Janeiro. Aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai geras. Mes daug kalbame apie supaprastinimą, biliuosi žemės ūkio politikos supaprastinimą. Ir, ir žodamas šį pranešimą, aš manau, kad mes iš tikrųjų galėtume kai ką supaprastinti. Bet to kalbama buvo ir apie tai, kad susitarimai yra su techninėmis klaidomis, ypač e, daug jų pasitaiko e, identifikuojant e, avis ir mes tai žinome iš savo patirties ir būtų labai gerai, jeigu apie tai nepamirštume. nepamirštume. Taigi, pasupaprastinimas, proporcingumas, labai geri dalykai. Labai dažnai sistema pasidaro sudėtingesnė dėl to, kad valstybės narė, kai valstybės narės bando ją įgyvendinti ir ūkininkams labai dažnai sunku yra įgyvendinti būtent nacionalinius valstybių narių nustatymus kriterijus, o ne mūsų reikalaujamų sąlygų. Tad taip pat reikėtų keisti. Yra dar keli dalykai, kuriuos mūsų frakcija norėtų pakeisti. Mes manome, kad siekiant plėtoti nuseklę politiką būtina yra. Uh, užtikrinti, kad ES lėšomis būtų remiama veikla, kuri e, nekenkia aplinkai. Būtina remti geriausią praktiką, nes čia mes kalbame ne vien apie konkurencingumą, bet ir apie e, tvarumą. Mes manome, kad tai yra labai svarbu tam, kad e, žūp ne neprarastų savo legitimumo ir kad užtikrinome, jog viešosios lėšos tinkamai yra uh, tinkamų yra leidžiamos. Be to mes norėtume, kad daugiau būtų kalbama apie e, klimatui nedarančią e, žalos maisto gamybą, nes e, ūkininkai pirmieji pajus klimato kaitos padarinius ir mes manome, kad teikiant patarimus ir kitokią pagalbą ūkininkams galima būtų padėti jiems ir paraginti juos geriau naudoti e, vandenį, dirbožėmį ir visus kitus savo išteklius. Be to, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į vandens pagrindų direktyvą ir į e, tvarų pesticidų, tvaros pesticidų naudojimo direktyvą, pamatysime, kad šie dokumentai kartais paragina ūkininkus neteikti pakankamai daug dėmesio. To, mūsų reikalavimams darniau naudoti išteklius. Bet iš esmės mes pritarėme šiam dokumentui ir su malonumu bendradarbiausime su jumis toliau. Głos zabierze pan Scott, następnie pan Rubiks. Ačiū dabar. Dabar ponas Scott, paskui ponas Rubik. Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto congratulazioni al relatore per lo... Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinimai pirmiausiai pranešėjui galiu pritarti kolegoms, kurie sakė, kad labai svarbus yra šio pranešimo projektas. Bet vieną dalyką įvardyčiau labai svarbiu, galvojant apie tinkamą lėšų panaudojimą valstybėse narėse. Tai yra 12, 13, 14, 15 straipsniai tarybos ir parlamento reglamente dėl BŽUP finansavimo valdysenos ir stebėsenos. Čia reiktų daugiau dėmesio skirti būtent toms teksto vietoms. Remiu pasiūlymus dėl trečio skyrius ir būsimi paramos gavėjai turėtų gauti ir paramą konsultacinėse struktūrose. Taip pat ir reikėtų pagalvoti apie tai, ar nebūtų galima numatyti kokio nors maksimalaus vertinamų ūkių skaičiaus per metus, tada galima būtų e, pritaikyti pirmąjį mm, Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo reglamento priedą. Negalima išleisti iš akių BŽUP labai svarbių tikslų, todėl manyčiau, kad būtina dirbti veiksmingai ir, e, ir konstruktyviai. Ačiū. Toliau ponas Riubėj. Man šķiet ziņojums ir interesants, un viņš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai įdomus ir nupiešia aišku vaizdą situacijos, galvojant apie kai kuriuos klausimus, bet vis dėlto galėtų būti taip, jog galėtų pasirodyti, jog ūkininkai vis dėlto gaus ir toliau tiesioginės išmokas, net jeigu ir nėra aktyviai veikiantis ūkininkai, nėra aišku, kaip yra su ta apibrieštimi. Toliau dėl, dėl to, kaip yra apskaičiuojamas plotas. Čia remiamės 2003 metų birželio duomenimis, tačiau situacija juk nuo to laiko keitėsi. Ir vienu metu, pavyzdžiui, 150 tūkstančių hektarų tokio ploto Latvijoje buvo daugiau negu 2003 metų birželį, taigi reiktų į tai atsižvelgti. Man atrodo, perinamojo laiko tarp iš tiesų čia nereikia. Visos naujosios valstybės narės, galbūt tik Rumunija ir Bulgarija, ne atitinka beveik 90 procentų dažniausiai um, nustatytus reikalavimus, taigi papildomų jokių opcijų nereikia. Ir nuo 2014 metų valstybėms narėms turėtų būti pritaikytos tos galimybės. Toliau dėl nepalankių ūkininkauti regionų. Jų yra iš tikrųjų daugiau mažiau visose valstybėse narėse. Tad reikėtų aiškios apibriešties, kiek jie nutolę nuo kitų palankių ūkininkauti regionų ir taip toliau ir panašiai, tuomet žinosime, kokį teisinį pagrindą čia numatyti. Ačiū. Toliau ponas Jėglė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Des, paskui ponė Jėglė. Aš tikrai susidomėjimu klausiausi pono Lavyje, jo pranešimo pristatymo, labai įdomus yra jo požiūris ir tikrai sveikinu tai, Giovanni, kad stengiaisi kiek įmanoma labiau, kiek įmanoma daugiau pasiūlymų teikti dėl biurokratijos administracijos naštos mažinimo. Parlamentas nuolat to reikalauja. Ir E, dėl paraiškų už keliarius metus e, teikimo irgi pasisakau už, kadangi tikrai nėra prasmės, ne, nesant pakeitimų, kasme teikti krūvą dokumentų. Taip pat mes norime, kad kontrolė būtų vykdoma patikimai ir be abejo tam nereikia grėsmės kelti mm, bet e, čia reiktų pasakyti, kad ketvirtas pakeitimas yra vis dėlto labai naudingas, jį paremčiau ir apskritai visa mano frakcija vieningai laikosi tavo užnugaryje. Ir manyčiau, kad vadinamosios e, bazinės išmokos, jeigu yra išmokamos, tai turi būti atitinkami ir susietosios paramos kriterijai ir taip pat su ekologija susiję aspektai turi būti įgyvendinami. Ir aš manau, kad ūkininkai e, tinkamai vykdantis tas sąlygas tikrai paramą gaus. Dėl daugelio dalykų su tavim sutinku, tikrai kai kurios galutinius sprendimus galėsime priimti tik tada, kai jau įvertinsime realiai e, finansinę e, padėtį. Dėl to, kas yra aktyvus ar aktyviai ūkininkaujantis ūkininkas, man atrodo sunku tą apibriežti, nes valstybėse narėse yra labai daug įvairių specifinių skirtumų Nežinau, kaip dėl to sutartume. Nu, dėl 5 procentų taisyklės, kuri yra įtraukta teisėkuros pasiūlyme, man atrodo, negalime tokios nuostatos palikti, nes yra pernelyg biurokratiška būtų. Žymiai paprasčiau tikriausiai įvertinti parlamento narius kaip, kaip neaktyvius parlamento narius, jeigu, pavyzdžiui, jie dalyvautų tik tai kokiuose 5 procentuose balsavimo. To oceniają wyborcy. Pani poseł Jėglė, następnie pani poseł Magija. Tai jau dėl to spręs matyti rinkėjai. Na, dabar žodis ponė Jėglė, paskui ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Lavija už, mano akimis žiūrint, tikrai labai puikiai apgalvotą, išsamų pranešimą, kurį reiktų vertinti visų kitų pranešimų kontekste. Ir čia reikia pasakyti, šis pranešimas sudaro, matyti, kertinę ašį, šerdytų visų temų. Dėl to, turint galvoje tokį kontekstą, tikrai esu dėkinga už tuos pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie jau buvo pateikti ir mes taip pat savo ruoštų dar padirbėsime matyties vienu ar kitu dalyku, dar bandysime pilti druską ant žaizdos ir taisyti padėtį, nes tai, man atrodo, pasitarnaus ūkininkams labiau, taip pat ir reikia pažiūrėti, kaip bus vartotojams, kaip vartotojams dėl to pasikeis situacija, jiems bus geriau ar blogiau, dėl to tikrai reikia visą laiką žiūrėti, kad pinigai būtų išleidžiami veiksmingai ir apgalvotai. Ir taip pat turime mąstyti apie tai, kas yra tikslinga, kas ne, lygiai taip pat ir sankcijų ir kontrolės atveju. Kas iš tiesų kenkia sistemos tinkamam įgyvendinimui ir kur galima dar kai ką peržiūrėti, ką palikti. Iš tiesų yra išieškomos įvairios sumos ir nemažom, nemažos sumos, o tai e, kainuoja labai daug darbo. Galų gale net ir už pašto ženklus tiesiog reikia elementariai susimokėti, o paprastam ūkininkui darosi viskas jau visai nebesuprantama. Ir jau antrą kartą yra pasakyta ir aš manau, kad tai yra gerai, kad visos aplinkos apsaugos rytyje taikančios priemonės taip pat ir antroj, e, antram ramsti turėtų būti užskaitamos. Ir man atrodo, kad svarbiausia ieškoti sprendimų, kurie būtų realiai gyvendinami ir mažose ūkiuose. Nes e, pagal antrąjį ramstį atitikti kriterijus didesnėms įmonėms yra žymiai lengviau negu mažiems ūkiams. Ir apie visus pranešimus dar pasakytina tai, kad e, turime būtinai kreipti dėmesį į deleguotusius ir įgyvendinimo teisės aktus. Ir nemanau, kad vien dėl to reikėtų įgaliojimų atsisakyti kai kurių, kad per ateinančius keliarius metus susidursim su didesnė darbo našta ar darbo krūviu, nes mes esam išrinkti parlamento nariai, mūsų toks darbas. Tik taip mes e, sukursime didesnį pasitikėjimą taip pat ir žemės ūkio politiką. Ir taip pat dar turėčiau vieną pagėdavimą ar prašymą patikslinti kai ką, mm, ar pagėdavimą pasakyti, jog iš tiesų, jeigu nieko ūkija nepasikeitė, gal ir nereikia teikti paraiškos kasmet e, ar ataskaitos ir galima tą daryti kas penkerius metus. Bet dėl statistinių duomenų tas negalioja, nes iš tiesų reikėtų ir toliau rinkti statistinius duomenis dėl pasėlių, pavyzdžiui. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip tai inkorporuoti į pasiūlymą, bet man atrodo sprendimą rasime. Taigi dar kartą. Nuoširdus ačiū. Ir jau buvo daugelio kolegų sakyta, kad pranešimus turim svarstyti bendram kontekste, nes tik taip pasieksime savo tikslo ir dirbsime sėkmingai, tą reikėtų pabrėžti. Ačiū. Bardzo proszę panią poseł Madines, następnie pani poseł. Toliau ponia Madines. Ačiū pirminkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Pritariu visoms jo pastaboms susijusiams su žalesniais mokėjimais ir su tuo, kad Tai Jeigu su to, ką jis sakė apie sankcijas, patikrinimu, aš manau, kad mums reikia tokios sistemos, kuri leistų mums atskirti klaidas nuo tyšinio sukčiavimo. Tačiau iš esmės šis klausimas yra platesnis nei e, mūsų įgaliojimai ir aš manau, kad mes turėtume dar įsigilinti tiek į tai, kiek nelanksti yra mūsų. Uh, E, sistema, kiek klaidų daroma ir pažydimų daroma nacionaliniu lygmeniu, kiek ūkių lygmeniu. Ir mums reikia parengti visos ES e, e, padėties apžvalgą tam, kad visiems būtų aišku, kas vyksta ir kad, niekas, kad būtų daugiau pasitikėjimo tarp ūkininkų ir mokėjimo agentūrų ir tikrinimų. Mums taip pat reikia aiškesnės sistemos Mes visi manome, kad mums reikia geresnės patariamosios e, sistemos, sistemos, kurie leistų suteiktų pakankamą informacijos ir žinių ūkininkams. Tačiau valstybės narės susiduria su rimtais finansiniais sunkumais ir gal vertėtų pagalvoti apie tai, ar negalima būtų privataus sektoriaus pritraukti į šį darbą. Toliau. Aš manau, kad taip, taip pat, kad reikėtų panagrinėti ir elektroninių avių identifikavimo sistemos uh, techninius e, ypatumus, nes jeigu ši sistema e, veikia taip, kad padaroma daug klaidų, tuomet aš manau, kad e, komisija turėtų gal rūdienį paaiškinti mums, kodėl ši sistema nefunkcionuoja gerai ir kaip ją galima būtų keisti. Dėkuoju toliau ponas Vasiechovskis. Ja, auch ich möchte mich bei Herrn Lavia bedanken für einen wirklich. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Lavija už mano manimų labai gerą parengtą pranešimą ir galiu trumpai drūtai pasakyti, jog turiu vieną klausimą. Pranešime sakoma, kad jeigu nėra pasikeitimų ūkija, tuomet nereikia teikti naujos paraiškos, mintis skamba gerai ir man atrodo, ją galima būtų paremti. Tačiau tokia taisyklė nepadės e, tiems ūkiams, kur vis dar yra klausiama apie e, derlių, apie sejomainą, pavyzdžiui, apie naujus e, pasėlius. Tada iš tikrųjų reikėtų vis dėlto skirti tuos ūkius. Ir gal skirti dirbamą žemę ir um, pievas, nes iš tikrųjų dirbama žemė yra tiesiog galbūt žemė, kurioje yra kas nors auginama, nesvarbu kas. Ir tada reikėtų teikti iš naujo, tada ir nereikėtų ir tokiems ūkiams teikti iš naujo paraiškų, nes kai kurie ūkiai tiesiog bando prisiderinti prie rinkos ir sieja kitus pasėlius um, kitais metais ir vien dėl to jau turėtų teikti naujus duomenis, naujas paraiškas. Ir lygiai taip pat ūkiai, kurie tiesiog um, struktūrinius pokyčius vykdo mm, metai iš metų. Nedidelius galbūt, bet vis dėlto, kaip tokiems ūkiams tuomet elgtis. Ir kaip užkirsti kelią tam, kad ūkiai sustotų vietoje ir, ir ne, nedėktų tų struktūrinių pokyčių vien tam, kad nereikėtų teikti tiek daug paraiškų kasmet, nes juk nenorime, kad um, ūkis nesivystytų toliau. Todėl reiktų dar paieškoti geresnio sprendimo, kad ir tiems ūkiams taisyklė tikrai būtų palanki. Nes apskritai tą mintį tikrai sveikinu. Poseł Reimers, bardzo proszę, pan poseł Jarużuciowski. Dziękuję bardzo. Proszę ponios Reiners ir dabar žodį suteikiu ponui Vojciechovskijai. Ačiū, pirmininkė. Pane Jėgdė kalbėjo apie statistiką Kol aš jūs klausiausi, prisiminiau 19 amžiaus Lenkų poetą poną Tūviną, kuris sakė, kad e, melas būna trijų rūšių. Paprastasis, me, paprastasis įprastinis melas. Da, nuosprendžiai ir statistiniai duomenys. Tačiau šių duomenų mums reikia vienai par kitaip. Veikia įvairios e, institucijos, kurios e, gerina statistinių duomenų rinkimą. Yra nemažai institucijų, kurios tikrina šiuos duomenys ir tokių, kurios, kurios pato baudžia ūkininkus. Net ir už pačias paprasčiausias klaidas. Paprastai net koks nors ir paprastas neatidumas yra interpretuojamas kaip sukčiavimas. Ir mūsų ūkininkai paviršiami yra tikrais nusikaltėliais. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Negalima bausti ūkininkų. Ypač, kai dabar atrodo, kad jie baudžiami yra dvigubai. Pirmiausia, dėl to, kad yra panaikinama jų tiesioginė išmoka, tai jie jos negauna. Ir antra, jie yra priversti gintis teisme už neva padarytus pažeidimus. Taigi aš džiaugiuosi, kad panešėjas e, ketina spręsti šią problemą, nes e, šiuo metu ūkininkas susiduria su didžiuliais e, biurokratiniais sunkumais. Ir mes privalome juos panaudoti, panaikinti. Turėtume užtikrinti, kad kad bausmės nebūtų taikomos vien už netyčia padarytas klaidas. Aš manau, kad tai yra labai aktualus klausimas. Ir manau, kad į tai būtina atsižvelgti, kai mes kalbame apie tolesnę žūp reformą. Ir tik pranešėjau už tai, kad jis šį klausimą iškėlė. Kai kalbėjome apie šautą pranešimą dėl žūp supaprastinimo, jau kėlėme šį klausimą. Ir akivaizdu, kad dabar mums reikia keisti požiūrį tam, kad mūsų ūkininkai e, nebūtų bereikalą baudžiami. Noriu pridurti, kad kalbėjo buvęs prokuroras, buvęs teisėjas ir buvęs kontrolės e, darbuotojas. Prašom Jums žodis dabar. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Laviją. Aš dedamas pastangas suderinti pozicijas su kitais kolegomis, ypač pranešėjais, kad būtų galima pasiekti kuo daugiau nuoseklumo. Aišku, tai nelengva, nes jis turi teikti pasiūlymus, kurie suderintų supaprastinimo siekį, kurio visi norime su esamu griežtumu nes mes nenorime, kad e, žmonėms kiltų minčių, kad mes stengiamės netaip griežtai kontroliuoti viešos, viešasias lėšas, kurias reikia administruoti, stebėti labai griežtai. Taigi techninė prasme tai ir labai sudėtingas pranešimas, o tai reiškia, kad kolega nuspelno dar daugiau pagirų Norėčiau pakalbėti apie du klausimus susijusius su mano rengiamais pranešimais ir apie kuriuos kalbėsime rytoj iš ryto. Pirmasis klausimas yra e, dėl atitikimų tarp e, nuobaudų ir ekologiškų reikalavimų. Aš manau, kad reikalingas mechanizmas, leidžiantis užtikrinti, kad niekada nebūtų galima kam nors gauti išmokų, pažydžiant taisyklės. Reikia apie tai konkrečiai kalbėti, nes šiuo metu taip gali įvykti. Antra dal, antras dalykas yra dvigubo finansavimo problema. Labai nustebau, sužinojęs e, apie faktą, kad komisija pateikė 30 straipsnį savo pasiūlymę, kur, kur kalbama apie dvigubo finansavimo išimties, kai kalbama apie ekologišką ūkininkavimą pagal antrąjį ramstį ir ekologiškų reikalavimų. Pranešėjas visai teisingai, mano nuomonė, nuomonė siūlo agriaplinkos kolinės priemonės traktuoti taip pat, kaip ir ekologijos aplinkosaugos reikalavimo taikymas. Tačiau aš abejoju, ar šis, šis reikalingas šis straipsnis, nes jeigu jis reglamentą yra, jeigu jis bus, tai tuomet atrodo, kad e, kyla mintis, jog dviguba išmoka yra galima, o tai yra netiesa, nes šiuo metu, kaip žinome, pagal dabartinį reglamentą yra tiesioginės išmokos ir taip pat e, ekologiško ūkininkavimo išmokos pagal kitą ramistį. Mano nuomonė, dvigubo ramščio, dvigubojos išmokos dabar nėra. Ir aš savo pranešime siūlysiu, kad visos um, agri aplinkosauginės priemonės turėtų būti ekologiškesnės ir keliančios daugiau reikalavimų negu dabartinės ekologiško ūkininkavimo priemonės. Taigi reikalavimai turėtų būti priemonės ir reikalavimai turėtų būti griežtesnė ekologijos prasme. Taigi mano klausimas, ar 30 straipsnis turi išlikti, ar reikia jį iš vis išbraukti. Ir taip išvengti tokios argimybės, jog yra dvigubo finansavimo galimybė. Dabar ponia Dodds, o po to ponas Jaras. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, noriu pasidžiaugti pranešimu. Man atrodo, kad daugelio aspektų mes kaip parlamento nariai daug kalbame apie supaprastinimą. Tarsi tai būtų šventasis gralis, bet kurio mes niekada nepasiekėme. Ir gerai, kad šiame pranešime kalbame ne tik apie suprastinimą, bet ir patikėme idėjų, kaip jo būtų galima pasiekti. Aš e, pritariu dėl supaprastinimų, dėl AX formų, kai vykstu į susitikimus su ūkininkais. E, daug e, kliučių suteikiančios, suteikiantis reikalavimai užpildyti visokias anketas ir panašiai dažnai keliami. Aš taip pat pritariu ankstyvo įspėjimo sistemai, kad ūkininkai galėtų pataisyti savo prašymus. Nuoroda į vienodos išmokos sistemą e, reiškia, kad tai yra labai bukas instrumentas, nėra proporcingas, jis neatspindi rizikos ir tai reiškia, kad mums reikia daugiau pasvarstyti tai, kaip skiriame e, tyčinį sukčiavimą ir netyčinės klaidas. Aš puikiai suprantu, kad ekonominių sunkumų metais turime labai e, aiškiai pasisakyti, kaip leidžiame viešas lėšas ir kokiu griežtumu mes vertiname galimybę gauti viešą finansavimą. Todėl labai svarbu tai detaliai panalizuoti. Pabaigai noriu pasakyti, kad tas, tie patys principai, kurie taikomi ir e, kompleksinio paramos susijimui ir nacionalinių e, vokų. Mes atstovavome daug regionų, kurie kartais e, yra gavę nuobaudų pagal bendrą išmokų sistemą. Iš savo patirties Šiaurės Airijoje galiu pasakyti, kad tai yra neproporcinga pagal visos sistemos sukeliamą riziką ir dažnai nustatomos per griežtos taisyklės, kurios taikomos ūkininkams. Todėl turime apie tai dar pagalvoti, galvoti apie supaprastinimą. Apskritai, pranešimas yra puikus. Man labai patinka einama kryp, kryptis ir dar pagalvosime, kaip, a, kokius pakeitimus dar pasiūlysime. Labai ačiū. Toliau ponas Jaras. Danke, Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai Giovanniui Lavija, nes jis e, tikrai aktyviai um, domėjosi um, debirokratizavimo sritimi, bandymais suprastinti gyvenimą mūsų ūkininkams. Ir čia turiu keletą pastabų savo ruoštų dėl sankcijų sąrašo. Čia reiktų minėti proporcingumo principą, daugelis e, kolegų panašiai kalbėjo, mes čia uh, kovojame visi vieningai už tos pačius dalykus. Paminėsiu štai, ką Vokietijoje, tarkim, jeigu yra išmokama vieninga išmoka už e, plotą ir, ir tiesiog yra skirtingai nurodomas tas plotas, pavadinimas tas plotas, yra um, skiriama sankcija už tai, kad ūkininkas kažką netaip nurodė, bet iš tikrųjų tai nėra proporcinga. Reiktų vertinti viską pagal tai, ar buvo kokiu nors um, finansinių nuostolių sukelta, ar iš tiesų buvo piknaudžiauta kokia nors nuostata. Dėl įspėjimo sistemos tikrai labai sutinku, kad galima būtų pataisyti klaidas. Aš pats esu, pavyzdžiui, klaidą padaręs, kablelį netoje vietoje padėjau ir nebebuvo galima nieko pataisyti. Aš tikrai nenorėjau nieko apgauti, bet tiesiog taip išėjo, o klaidos ištaisyti nebegalėjau. Dėl kasmet teikiamų ataskaitų ar paraiškų, ponė Jėglė jau minėjo, kad euforijos labai daug tai minčiai lik ir nejuntama ir Vokietijoje lyg su problemomis dabar nesusidurėma. Galima imti ankstesnių metų ataskaitą, elektroniniu būdu yra pateikiama ir tuomet tiesiog atkreipiamas dėmesys į galimus e, įvykusius pasikeitimus. E, kai kurios žemės iš pradžių gal priešinosi tam, kad ir statistiniai duomenys būtų panaudojami toliau, kad nebereikėtų ir statistinių duomenų nuolat teikti naujų todėl kad net jeigu ir panaikinsime tas kasmetinės paraiškas, vis tiek ūkininkas gaus statistinių duomenų e, rinkimo blanką, kuriame bus klausima, kiek ko e, jis augino. Man atrodo, kad problema yra tikriausiai jau nebe kasmet teikiamos paraiškos labiau, bet tiesiog neproporcingai vykdomos e, kontrolės patikrinimai vietoje. Reiktų stengtis viską perkelti elektroninį lygmenį, jeigu tik tai manoma padaryti. Ir dar viena pastaba, man tikrai labai patinka mintis, kaip ir iki šiol, taip ir dabar, dėl to, kad ūkiai, kurie taiko patvirtintas aplinkos apsaugos priemonės, nebe, nebeturėtų um, būti privaloma tvarka įtraukiami į ekologizavimo priemonių gyvendinimą, kad tos priemonės būtų jiems užskaitomos ir toliau dėl dydžio. Kas yra didelis ūkis, kas mažas ūkis, aš būčiau gal kiek atsargus ir kalbant apie vadinamosius mažuosius ūkius, nežinau, ar reikėtų daryti nuolaidų. Iš tikrųjų, dabar kiekvienas turi namuose reikiamas priemonės, nešiojama į kompiuterį ir net nebėra prasmės gal tai diskusijai, nes jos rezultatas neaišku, koks bus. Ir dar dėl to principo no money, no vote iš tiesų reikės pažiūrėti, įvertinti padėtį finansinę ir jeigu bus taip, kad reikės keisti finansinius um, asignavimus, tuomet reikės peržiūrėti ir panį pranešimą. Dar pabaigai iš tai, kas labai daug neteisingumo išvelgiu kai kur. Neseniai nusprendėme dėl papildomo varianto žymėti um, e, garbės, paskui dėl avių kalbėjome ir dabar jau iš tikrųjų net ir pats savo gal priekaištą reikščiau, kad reikėtų pasikalbėti dėl to su atitinkamu komisijos atstovu. Nesuprantu, kodėl avims turėtų būti taikomos kitokios taisyklės negu karvėms. Tai yra tiesiog neteisinga, nesažininga praktika. Bardzo proszę pani poseł Kalnietę, następnie. Pana Kalnietę, o po to Hoislikas. Ačiū, pane pirmininkė. Pritariu tiems, kurie aukštai vertina šį pono Labiją parengtą pranešimą. Pranešimas yra gana sudėtingas, todėl uh, tikrai noriu pateikti komplimentą. Aptardama šios klausimus su ūkininkais savo šalyje, Latvijoje, jie tikrai gerai vertina atskirimą tiesiog, nuo tiesioginių išmokų nuo ekologiškų išmokų. Dabar reikalavimai tiesioginiams išmokoms yra gana sudėtingi. Ir būtų nesažininga, jeigu nevykdydamas ekologiškų e, reikalavimų, ūkininkas netektų išmokų, tiesioginių išmokų pagal pirmąjį ramstį. Kalbant apie patį reglamentą, norėčiau pakalbėti apie kai kurios abejotinus dalykus. Pasiūlymas devintajam, devintajam straipsniui. Čia pateikiami reikalavimai mokėjimo organizacijai ir e, kad jos atsakomybę nustato deleguotai aktai. Latvijoje kyla bejonių dėl tokių nuostatų. Ar bus taip teisinga. Valstybės narės turi būti atskirtos, būtų atskirtos nuo šio proceso. Mes manome, kad yra svarbu dalyvauti darbo grupėse, todėl mes, mums kyla abejonių dėl, dėl deleguotųjų aktų taikymo ar gyvendinimo aktų taikymo šiuo atveju. Taip pat turime abejonių ir dėl e, leidimus išduodančios institucijos kontrolės. Mums e, kyla nerimo, kad tai padidintų e, administracinę naštą šiai institucijai, jos išlaidos padidėtų ir ūkininkų gyvenimas taip pat pasidarys sunkesnis. O šiaip noriu padėkoti pranešėjai dėl jo pasiūlymo 34 straipsniui pakeisti iš ankstinį finansavimą padidinti iki 7 procentų. Aš taip pat ketinu pateikti ir savo pakeitimu. Ačiū. Ačiū, panas Hoislikas. Sutinku su tuo, kad reikia peržiūrėti gal supaprastinimo pasiūlymus, bet kontrolės atžvilgiu reikia būtinai pasakyti, kad mes siekiame gerąją prakti, praktiką paremtos sistemos pažiūrime į tai, kur kas veikia gerai, kur ne, ir tuomet e, bandome viską perkelti į europinį lygmenį. Ir man atrodo, reikia aiškiai pasakyti, kad e, valstybių narių klaidos yra tai, kad kai kur ta sistema neveikia taip gerai, kaip turėtų. Ir dar norėčiau aiškiai paprieštarauti kolegai Jar, kuris sakė, kad komitetas e, neprieštarauja tam teiginiu, jog visos žemės ūkė numatytos priemonės Mm, būtų pripažįstamos kaip ekologizavimo vadinamojo greening priemonės, reikėtų atmesti aiškiai tą mintį, nes aplinkos apsaugos rytyje ES yra daugybė įvairių priemonių ir tikrai negalima visko um, vertinti pagal tą patį kurpalių ir sakyti, kad bet kuris standartas bus pripažįstamas, net ir Vokietijoje yra labai skirtingų įvairių standartų, skirtingų priemonių pripažįstamų ir tikrai jų negalima apibendrinti vieną kategoriją. Todėl aiškiai atmetu tą mintį dėl to, kad e, neva Žemės ūkio komiteto nuomonė tuos standartus galima prilyginti vieni kitiems. Tikrai reikėtų dar atidžiau pažvelgti į susidariusią padėtį ir pažiūrėti, kas, aišku, yra palankiau ūkininkams, bet iš principo imti ir mm, viską, viską apibendrinti mm, į vieną kategoriją tikrai nėra teisinga. Jegle, rozumiem, że jakieś wyjaśnienie, sprostowanie. Mamy chwilę czasu. Dabar žodis, ponė Jegle. Deutsche Diskussion hier vom Zaun. Mm, tikrai nenoriu pradėti e, tik Vokietijos e, nariams rūpinčios diskusijos. Bet vis dėlto viską reikėtų vertinti pagal um, esamos teisinės praktikos standartus. Ir jeigu yra vykdomos priemonės pagal antrąjį ramstį, kurias numato mm, man šalis atitinkama ir komisija jas patvirtina, tuomet tikrai manau, kad galime sakyti ar galime kalbėti apie tai mm, ir galime paremti pranešėjo pasiūlymą dėl to sulyginimo. Ir jeigu negalvosime vien tik ideologiškai, tai tikrai pasieksime savo tikslą. Atleiskit už tokią pastabą, bet turėjau užsakyti. Bardzo dziękuję, nim zabierze głos. Labai ačiū. Toliau ponas direktorius, bet prieš tai turiu tris smulkius klausimus. Kokia turi būti ekologiškos programos, koks turi būti dydis, kad, kad jį būtų pripažinta ekologizavimo programa. Turi būti tam tikras dydžio kriterijus, ko gero. Antras klausimas. 30 procentų išmokos dydžio sankcija, jeigu nėra numatytų ekologizavimo priemonių. Ir yra tokia 30 procentų. Bet tarkime, jeigu, tarkime, pastaiko labai neracionalus ūkininkas, kuris augina grūdinės kultūras, ką darys ekologijos specialistai. Aš sprendu su tuo, sprendu, ką jūs sakote ir su tuo sutinku. Bet turbūt net patys ekologiškiausi žmonės turėtų įvairių nuomonių. Trečias klausimas. Ankstyvojo įspėjimo sistema. Žinoma, kad ji yra svarbi. Jis svarbi ūkininkams Visada pasitaiko žmonių, kurie nesilaiko taisyklių, pavyzdžiui, dėl pesticidų naudojimo arba nesilaiko maisto saugos reikalavimų. Turbūt reikia šiek tiek daugiau griežtumo šiais aspektais. Direktoriau. Yeah. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėją poną Levy už pranešimą, kurį jis parengė. Jis yra labai išsamus, labai detalus, labai gilus. Ir mes esame pasirengę tęsti bendradarbiavimą su pranešėju konstruktyviai. Aš norėčiau tą pabrėžti. Taip pat norėčiau ypatingai padėkoti jam už tai, kad jis parėmė komisijos pasiūlymus dėl mokėjimo agentūrų. Ir taip pat manau, kad nemažai pateiktų pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti ir tai, ką sakė šiandien komiteto nariai, iš esmės atitinka komisijos poziciją. Ypatingai tai, jog būtina yra pritaikyti kontrolę prie aplinkybių, reikia stiprinti, kad tai yra kai tai yra reikalinga ir kad būtina, e, būtina iš, suskirstyti ūkininkų klaidas į atskiras kategorijas. Reikia jas tinkamai vertinti, ypač nacionalinių lygmenių. Taip pat aš norėčiau išsakyti savo poziciją dėl labai konkrečių dalykų. Aš pradėsiu nuo to, ką jau kas jau buvo pasiūlyta, tai yra pradėti taikyti nacionalinių lygmenių taisyklę N plus 2. Šis pasiūlymas e, mums kelia problemų, kadangi šis pasiūlymas yra susijęs su, strate, su strateginėmis gairėmis ne vien kaimo plėtros srityje e, ir ne vien su kaimo plėtros fondu, bet ir su kitais struktūriniais fondais ir todėl tai kelia mums problemų. Nemažai deputatų taip pat šiandien kalbėjo ir apie sankcijas, ir apie tai, kad sankcijų ir kalbėjo apie sankcijas ir ekologiškesnį ūkininkavimą ir paramą jam. Ponas pranešėjas pateikė kelias pasiūlymus, tačiau vėlgi jie kelia mums problem, kelias problemas, kelias svarbės problemas. Jeigu mes norėtume, kad sankcijos už netinkamą ekologinį ūkininkavimą, nebus tinkamai taikomas, tuomet e, ūkininkai e, ne, neturės iš tikrųjų ekologiškai ūkininkauti, tai jie tą gali, galės daryti savo norų. O mes norime tokios sistemos, e, pagal kurią ekologiškas ūkininkavimas būtų pačiame tiesioginių išmokų sistemos centre ir kad ūkininkai būtų skatinami ekologiškai ūkininkauti. Jau ir šiandien valstybės narės taiko skirtingas sankcijas už pažeidimus. Ir mes nemanome, ne kodėl negalime būti sankcijų ska, um, taikyti už neteisingą ekologinį ūkininkavimą. Toliau, avansiniai mokėjimai. Ir čia šis, šis klausimas yra susijęs su bu, o, biudžetu. Jeigu mes mokėsime avansinius mokė, mokėjimus prieš spalio 16, tuomet šie e, mokėjimai bus išmokami iš dar ankstesnių metų biudžeto ir tai kelia mums šiokias tokias techninės problemas. Todėl aš konkrečiai ir noriu apie tai pakalbėti. Toliau. Vandens pagrindų direktyvos ir pesticidų naudojimo direktyvos nuostatų traukimas į sąlygas mes manome nusiųsti labai aišku signalą. Šios direktyvos labai yra svarbios. Ir, ir tai, ką mes siūlome, yra štai kas. Mes siūlome, kad tai būtų atsižvelgti tik tuomet, kai šios direktyvos būtų visiškai gyvendintos valstybėse narėse. Ir iš esmės tai jau yra numatyta reglame, reglamente. Reglame, Toliau dernimas su Lisabono sutartimi, tai yra horizontalus klausimas ir aš nebijau, kad Europos parlamentas e, prisims, e, e, suformuluos savo pozicijas, išvelgdamas į horizontalų šio klausimo pobūdį. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime tuomet sustarti dėl kompromisinio sprendimo. Toliau buvo pateikti keli konkretus klausimai. Pavyzdžiui, avių elektroninis identifikavimas. Aš manau, kad reikia aiškiai pasakyti, kad problemas kelia ne sąlygos, nu, nenustatytos sąlygos, bet tai, kad pagrindų reglamente numeris 21.2004 tai jau yra numatyta. Taigi šiame reglamente jau labai aiškiai ši, uh, yra išdėstytos nuostatos, kurios leistų mums įspręsti dabart, dabartinės e, problemas. O šiuo reglamentu mes siekime tiesiog papildomų priemonių, kurios padėtų mums geriau išspręsti šias problemas. Dėkuoju. Labai ačiū ponui direktoriui. Dabar prašau pranešėjai galutinis žodis. Grazie, prezidente. In prologo... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju kolegoms už naudingus pasiūlymus pateiktus šios diskusijos metu, kurie padės mums visiems pagerinti šį darbą. Apskritai atrodo, kad sutarėme dėl kai kurių dalykų, tokių kaip supaprastinimas. Dėl biurokratijos mažinimo ūkininko atžvilgių. Manau, kad yra tam tikras e, sutarimo laipsnis dėl ankstyvo įspėjimo sistemos ir to, ką kai kas pavadino geltonąją kortelę ūkininkams kaip futbole. Be kažkokių ypatingų, be, be numatytų sąlygų. Bet aš manau, kad reikia dar padirbėti, reikia daugiau palyginimų pastudijuoti. Kolegos pateikė klausimų, į kuriuos, manau, e, reikia e, atsakyti. Ponui Rubigui pasakysiu, kad e, aktyvaus ūkininko apibriešties dar nėra. Šis reglamentas yra paketo dalis ir rytoj išgirsime, ką ponas Kapološ Santoš pasiūlys mums dėl tiesioginių išmokų sistemos. Ir ten reikės apjungti visus e, pasiūlymus. Šie reglamentai e, reiškia, kad anksčiau ar vėliau reikės pradėti atsėjimo procesus, pavyzdžiui, dėl kaimo plėtros ar naujoviškos kooperacijos. Tai aš sakiau, kad man ši idėja nelabai patinka, tačiau tokios kooperacijos e, taisyklėse reikės atspindėti tai, kas yra kitose reglamentuose. Tai ką mes nuspręstume rengdami reglamentą dėl tokios kooperacijos, reikės įtraukti į kitus reglamentus. Čia, aišku, turime keturis skirtingus teisės aktus, tačiau reikės kažkaip juos apjungti, atsižvelginti tai, kas pasirinkta kitose reglamentuose. Kitas svarbus klausimas buvo dėl supaprastinimo ir daugiamečių prašymo. Akivaizdus ketinimas yra išvengti tokios situacijos, kai ūkininkas, kuris ūkininkauja tokiu pačiu būdu, e, naudoja tą pačią struktūrą ir neturėtų turėti keisti E, užpildomų formų, o galėtų naudoti tas pačias formas. Ir čia buvo klausima, kas atsitiks, jeigu ūkis pasikeitė, tapo didesnis. Ta, na, aišku, akivaizdu, kad e, struktūra irgi pasikeitė ir formą reikia tuomet pakeisti. Man taip pat atrodo gerai, kad be supaprastinimo turėtų būti tam tikro griežtumo, turint galvoje, kad naudojamos viešosios lėšos. Pasiūlymas stiprinti e, leidimus išduodančios organizacijos vaidmenį būtent ir yra ėjimas tą linkme. Taigi mes sumažiname naštą ūkininkams ir e, tą naštą perkeliame į aukštesnį lygį. Tai galbūt reikštų šiek tiek daugiau administracinio darbo valstybėms narėms. Tačiau vis tiek mes e, pasiektume savo tikslą, tai yra palengvinti ūkininkų darbą ir išlaikydami tuo pačiu tam tikrą stebėsenos lygmenį. Panas Paloš Santoš kalbėjo apie straipsnį, kur kalbama apie dvigubą finansavimą. Manau, kad kaimo plėtroje kalbame apie agroaplinkosauginės priemonės, kurios kompensuotų išlaidas susijęs su tvaraus, tvarios e, ekologiškos praktikos taikymu. Žinoma, mokėti reikėtų ir ten, ir ten. Bent jau tiesiog neišmokoje būtų ekologizavimo komponentas, taip pat ir per e, agroaplinkosauginės priemonės. Manau, kad šios nuostatos turėtų išlikti, bet pakalbėsime apie tai dar vėliau. Panas Kerskis visai teisingai sakė, kad 30 procentų sankcija yra kritikuotina. Man atrodo, kad šiame komitete yra žmonių, kurie sako, kad jog ekologizavimo sankcija turėtų būti didesnė ir e, turėtų turėti įtakos ir bendrai išmokai. Na, bet apie tai dar pakalbėsime vėliau. Kai dėl direkto Pašekos pasisakymo dėl N plus 2 taisyklės taikymo nacionalinių lygmenių, tai Apie tai parlamentas konkrečiai kalbėjo sudarinimo laikais. Ir buvo balsuojama dėl to plenarinėje sesijoje. Man atrodo, kad viskas buvo teisinga. Aš dėl to esu ir asmeniškai įstikinęs, bet be to aš ir pateikiau pakeitimą apie tai. Ir manau, šią nuostatą reikia įtraukti ir čia. Galbūt e, dėl to būtų tam tikra, tam tikra komplikacija, tačiau tuo pat metu tai reikštų, kad jeigu viena valstybės dalis yra veiksmingesnė negu kita, tai galima subalansuoti situaciją. Nuobaudos apribojimas 30 procentų yra galimybė, tačiau yra, tai yra na, pasirinkimas. Tai nėra ne, netyčia pasiekta pozicija. Mes apie tai kalbėjome per diskusijas komitete Apie tai kalbėjomės tarp pranešėjų ir dabar teikėme tokį pasiūlymą. Toliau diskusijoje pamatysime, kas įvyks su šiuo pasiūlymu. Bet kokiu atveju, aš manau, mes šiek tiek skirtingai suprantame e, iš ankstinių išmokų klausimą. Mūsų nuomonė, e, iš ankstiniai išmoka iki 16 spalio būtų taikoma tik iškirtinėmis sargomis, kaip ir anksčiau. Bent jau Italijoje, kaip pamenu, kai vyko žemės drebėjimas, buvo pateiktas prašymas ir buvo sutarta, kadangi buvo pinigų pankstinti mokėjimus. Taigi tokia sistema išliktų e, iš anksnėms aplinkybėms, kuomet e, išmokama iš ankstinė išmoka, tiesioginės išmokos dalis. Aišku, tai prieštrauja faktui, kad e, žemės ūkio finansiniai metai baugėsi spalio 15 dieną ir tuomet kiltų problemų su ankstesniais finansiniais metais. Aš tai suprantu. Na, o dėl to, kad būtų išlaikytos sąlygos vandeniui ir pesticidams, tai Dėl detalių galėtume pakalbėti. Kaip ten bebūtų, dar turime laiko apie tai padiskutuoti. Dar pamiršau, aišku, padėkoti komisijai ir jos tarnyboms už suteiktą pagalbą. Viso proceso metu buvo techninių aspektų, techninių terminų, dėl kurių turėjome kalbėti su komisija ir jiems reikia dabar aiškiai už tai padėkoti, nors daugeliu atveju, kaip pavyzdžiui dėl mokėjimų agentūrų, mums e, teko to teksto atsisakyti dėl politinių priežasčių. Taigi, ačiū labai, dėkoju iš anksto už jūsų pakeitimus, kurie aiškiai prisidės prie geresnio rezultato. Taigi, pakeitimus galima teikti iki Liepos 9 dienos 12 valandos. Noriu, noriu dar kartą padėkoti e, visiems e, abiems pranešėjams už labai įdomius pristatymus. Manau, kad diskusija buvo pakankamai aktyvi. Dauguma narių kalbėjo, kai kurie net po tris kartus. Ir rezumuojant galima pasakyti, kad šią savaitę pradėjome labai įdomiai. Baigdamas pirmininkas dėkoja vertėjams. Posėdis rytoj tęsimas nuo 9 valandos. Ačiū.